Dėkoju, dėkoju poniai Kretų. O dabar periname prie klausimų ir atsakymų. Ir pirmąjį klausimą užduos ponas Lambert van Misterroj. Ačiū. Pirmininkė, ponė Kretų, norėčiau pasveikinti Jūs apie frakcijos vardu. Sveikinu Jūs atvykus į sangladus ir vystymosi plėtros pasaulį. Mes ką tik peržiūrėjom e, reglamentus e, ir e, jūs minėjote daugiau nei 325 milijardus eurų, kurie bus skirti investicijoms. Bet problema yra tai, kad vis didėja atotrukės tarp investicijų ir, ir realiai investuojamų lėšų, tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. Ir praeitam metų pabaigoje uh, sanglaudos politikos e, priemonių gavėjai negavo 23,4 milijardų eurų. Kaip komisija ketina spręsti šią problemą? Naudos gavėjai turėtų pasitikėti jumis, Europos Sąjunga, žinodami, kad ES laikysis savo įsipareigojimų, nes a, e, e, tai yra susijęs su mūsų moralinė pareiga moraliniais standartais. Aš norėčiau pasveikinti Jūs e, tikrai daug e, padarius e, šio komiteto labui. Jūs seniai dirbate šiame komitete, taip Jūs visiškai teisingai pasakėt, situacija yra labai sudėtinga, kur mes esame labai susirūpinę, kaip Jūs jau ir minėjote. Mes turime de iš tikrųjų nemažai nepatenkintų naudos gavėjų ir dar nėra išmokėta 23 e, milijardai eurų. Ir mes e, tikimės, kad ši suma dar ko gero padidės iki metų pabaigos. Aš ketinu bendradarbiauti su Europos parlamentu ir taryba, spręsdama šią problemą ir galiu Jūs patikinti, kad aš iškelsiu šią problemą. Ta, e, uh, komisijoje ir aš manau, kad mums reikia turėti ne vien geros kokybės programas, bet ir reikia taip pat rimtai įsipareigoti finansuoti šias programas. Taigi su komisijos nariu atsakingu už biudžetą, su atsakingu komisijos vicepirmininku aš šią problemą aptarsiu. Bet jei jūs paremsite 2014 metų pataisytąjį biudžeto projektą ir 2015 metų biudžeto projektą, tuomet mums spręsti šią problemą bus lengviau. Taip, iš tikrųjų, nesumokėtų sąskaitų yra nemažai ir mes turime uh, nedelsdami surasti tinkamą sprendimą tam, kad būtų uh, išvengta sisteminių vėlavimų atliekant mokėjimus, nes tai gali pakengti programų vykdymui. Aš savo kolegoms e, paaiškinsiu, kad mes negalime e, kelti grėsmės investicijoms į inovacijas, energetiką. Net jau ir nėra čia ko kalbėti apie investicijas į švietimą ir e, kovą su korupcija. Turime surasti biudžete sprendimų, kurie leistų mums sumokėti dar nesumokėtas sąskaitas. Dėkoju. Džiaugiuosi, kad jūs, e, jums yra žinoma apie šią labai svarbią problemą, kurią jūs turėsite spręsti per e, e, ateinančius metus, nes čia galima kalbėti apie sniego kamulio efektą. Ir mes, mūsų komitetas, turime aiškiai pasakyti, kad mes, tai, ką iš jūsų gavome, buvo, pas mus atkeliavo per vėlai ir be jokios diskusijos ir be jūsų pagalbos mes negalėsime vykdyti savo pareigų. Ar jūs galėtumėt visiškai aiškiai mūsų patikinti, kad jūs suteiksite šiam komitetui visą informaciją? Ar jūs galite aiškiai mums pasakyti, kad jūs atvyksite visuomet į šį komitetą tam, kad mes galėtume su jumis aptarti aktualius klausimus. Ne tik biudžeto komitete svarstoma, kaip yra siekiama rezultatų. Mūsų rinkėjai, mūsų piliečiai kreipiasi į mane ir klausia, kodėl yra taip, kaip yra. Taigi, ar jūs galėtumėte įsipareigoti šiam komitetui? Aš dirbau šiame parlamente aštuonerius metus ir per visus tuos metus, sėdėdama kitoje a, a, šios salės pusėje, aš sakiau, kad, visas, kad su parlamentu būtina bendradarbiauti ir aš nepasikeičiau per naktį. Taip, mes visi, visos institucijos kartu ieškosime sprendimo. Uh, Ši problema yra susijusi ne vien su regioninė plėtra ir su biudžetu, net ji sukelia daugybę įvairių kitų problemų. Ir aš Aš nesuprantu, kad mes galime reikalauti, kad valstybės narės mums sumokėtų savo įnašus per 60 ar 90 dienų, griežtai tų reikalaujame, o patys nesilaikome nustatytų mokėjimo terminų. Dėkoju. Dėkoju poniai Kreciu. Toliau Andrija Gocolino. Labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau pasveikinti Jūs pas mus atvykus. Linkiu Jums gero darbo. Mes jau esame pažįstami. Korina sėdžiu štai čia, šiame salės kampe. Uh, panašu, kad kyla problemų dėl susitarimo tarp valstybių narių ir komisijos. Miestai turėtų būti e, laikomi tiesiog naudos gavėjais, bet e, ne kažkokių tai e, struktūrinių programų vienetais, kurie prisideda prie teritorijų vystimosi. Kalbant apie komisijos veiksmus artimiausiais mėnesiais, aš manau, kad reikia daryti daugiau, kad e, būtų užtikrintas geresnis valdymas. Ir miestams turėtų būti suteiktas didesnis vaidmuo ateityje vykdant sanglaudos politiką. Miestai turėtų turėti galimybę aktyviau dalyvauti. Iš tikrųjų reikia siekti kokybiškų partnerystės susitarimų E, su miestais, nes e, miestams tenka labai svarbus vaidmuo įgyventinant e, sanglaudos politikos tikslus. Ačiū. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti ponui Kocolino. Jis yra mano kolega iš socialdemokratų frakcijos ir Aš ko puikiausiai žinau, kad jis gina miestus, miestų vaidmenį. Ir aš pritariu tam, kad mes šiam klausimui turime skirti daug dėmesio. E, miestai priklauso regionams. E, miestuose gyvena apie 70 procentų ES populacijos. Ir iš tikrųjų, jūs paminėjote sėkmingą partnerystės principą įgyvendinimą. E, visiškai neseniai buvo patvirtintas naujas reglamentas, nurodantis, kad, kaip turėtų būti rengiamos, rengiamos bendros programos. Jose turėtų dalyvauti vietos, regiono institucijos, socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė. Tai yra labai svarbus principas. Aš kuo puikiausiai žinau, kokios diskusijos vyko šiame komitete. Nepakanka vien tik tais patvirtinti gražų principą popieryje. Ne, reikia užtikrinti ir kad iš tikrųjų e, miestai realiai e, gautų, pritrauktų investicijų, kad programos pasiteisintų. Dar noriu pasakyti štai ką. Buvo patvirtintos naujos taisyklės vadovaujamasi su paprastinimo principu. Čia dar noriu paminėti ir elektroninės anglaudos principą, electronic cohesion. Bet svarbu nepamiršti, kad kai kurios programos vis dėlto yra įgyvendinamos nacionaliniu lygmeniu. Pavyzdžiui, e, tam, kad būtų patvirtintos kai kurios programos, kad jos paskui pritrauktų investicijų, reikia surinkti bent 40 parašų Aš manau, kad vis dėlto reikėtų siekti didesnio supaprastinimo, tuo pačiu metu užtikrinant tinkamą pusiausvyrą tarp supaprastinimo ir kontrolės. Aš jau savo žanginėje kalboje sakiau, kad tikrai turime būti griežti ir griežtai turėtumėm kovoti su neteisingu lėšų panaudojimu. Gracija Jums. Papildomas klausimas. Ačiū. Aš manau, kad Mes turėtumėm prisimti abipusių įsipareigojimų. Per ateinančius mėnesius mes turėtumėm su valstybėmis narėmis išsiaiškinti realią situaciją, realią partnerystę susitarimų e, situaciją. Galbūt prie šio klausimo dar būtų galima grįžti šiame komitete. Manau, kad reikėtų įvertinti realią partnerystę susitarimų būklę. Madam Kretu voi veni întotdeauna cu plăcere în fața Comisiei de Dezvoltare. Ačiū. Taip, iš tikrųjų, manau, kad šiame komitete Žinoma, kad buvo sudaryta nemažai partnerystės susitarimų, jeigu neklistų jų yra 16. Komisaras Han ketina e, susitarti dėl kitų partnerystės sustarimų iki spalio pabaigos. Tai yra mūsų bendra užduotis. Mes jau pradedame kalbėti ir apie konkrečias veiklos programas. Veiklos programos padės praktiškai gyvendinti tai, kas yra numatyta partnerystės susitarimuose. Mr. Thomas Poreba. Toliau ponas Tomas Poreba. Dėkoju Aš norėčiau užduoti Jums klausimą, ką ir frakcijos vardu. Ir pirmiausia, noriu Jūsų paklausti, ką Jūs manote apie galimybę sukurti makro regioninę strategiją Karpatų regionui, vienam skurdžiausių ES. Karpatų regiono gyventojai nusipelno, kad jiems būtų skiriamas didesnis dėmesys ES. Ir jūs ketinate uh, įgyvendinti tokį pasiūlymą. Makro regioninės strategijos yra regioninės politikos priemonė, kuri pasiteisino. Mes matome, kad dabar įgyvendinamos makro regioninės strategijos, tai yra Baltijos jūros regiono strategija ir Dunojaus regiono. Uh, strategiją. Ir mes taip pat rengime Adrijos jūros, jūros makro regioninę strategiją. Šios strategijos man labai rūpi. Jūs žinote, kad tam, kad galima būtų pradėti rengti tokią strategiją, pirmiausia, iniciatyvą turi pateikti valstybės narės. Uh, Aš manau, kad tokios strategijos yra labai naudingos, kadangi jos padeda mums mobilizuoti valstybių narių, kurios siekia to paties tikslo e, e, energiją ir išteklius. Be to tai sukuria platformą dialogui ir bendrai veiklai. Kaip jums yra žinoma, šiuo metu turimas finansavimas yra ribotas ir Todėl valstybės narės pirmiausia turi imtis iniciatyvos, turi pateikti tarybai tokį pasiūlymą. Ir mes privalome paremti valstybės narės, jeigu jos to nori, jeigu jos nori turėti tokią, tokią strategiją. Nesvarbu, apie kokį regioną kalbėtume, ar apie Dunojos, ar apie Karpatų, ar Juodą jūrą. vietos partneriai, vietos valdžios atstovai turėtų imtis iniciatyvos e, ir bendradarbiauti. Tokie makro regionai sukuria didžiulę pridėtinę vertę, mes tai matome iš e, pasiektų rezultatų, bet tam, e, kad juos galima būtų pasiekti, reikia sutelkti savo pastangas, visų regionų veikėjų pastangas ir uh, Mes be abejo taip pat turėtume prisimti mums tenkančią atsakomybę šių regionų atžvilgių. Mes manome, kad makro regionai yra puikiai priemonė valstybėms narėms, vietos valdžios atstovams mobilizuoti, remintis galiojant, galiojančiais reglamentais ir teisės aktais. Papildomas klausimas. Taip labai trumpai. Aš norėčiau sužinoti, ką Jūs manote štai apie ką. Kokią sprendimą turėtų pritaikyti ES tam, kad e, sumažintų regionų išsivystimo e, lygio skirtumus? Ir kaip jūs sieksite geriau kapitalizuoti mūsų regionų potencialą? tam, kad galima būtų e, skatinti ekonominį augimą ir kurti naujas darbo vietas, nes būtent tokie prioritetai yra nurodyti e, politinėse gairėse. Dėkoju. Ekonominio, socialinio ir, ir e, teritorinio skirtumų mažinimas yra pagrindinis anglandos politikos tikslas. Mes privalome kartu su valstybėmis narimis to tikslo siekti. Mes privalome mažinti skirtumus, kurie šiuo metu egzistuoja. Mažiau išsivystę regionai gauna 80 procentų viso mūsų finansavimo. Ir įžanginėme pranešime aš minėjau, kad šios šalis gaus nemenka dalį bendro finansavimo. Perinamojo laikotarpio regionai taip pat gaus jiems reikalingą finansavimą. Ir aš manau, kad mes darysime viską tam, kad galima būtų maksimaliai pasiekti sanglados politikos prioritetus, tai yra kurti naujas darbo vietas, gerinti gyventojų gyvenimo sąlygas. Jei regionai visiškai e, e, tinkamai pasinaudos turimo finansavimu, e, jie galės pagerinti savo piliečių gyvenimą ir taip bus taip pat pagerintas visos ES gyvenimo lygis. Turime griežtai laikytis nustatytų taisyklių, ypač naujo reglamento taisyklių, kuriame yra aiškiai nurodyta, kad privalome laikytis nustatytų prioritetų. Ir aš tikiuosi, kad taip dirbdami mes galėsime pasiekti geriausių rezultatų. Labai gerų rezultatų. Mes turime finansinės priemonės, kurias turime tinkamai pritaikyti. Ir valstybės narės turėtų suvokti, kokias naujas galimybės atveria joms naujasis reglamentas. Valstybės narės taip pat turės nemažai padirbėti, taip, nes dabar išgyvename krizę ir e, Ir turėtų turtingiau gyventis regionai parodyti solidarumą su uh, skurdesniais regionais. Dėkoju, norėčiau priminti, kad e, atsakymą į papildomą klausimą turite tik tai vieną minutę. Ponas Jakovič, norėčiau Jūs pasveikinti Aldi frakcijos ir net galėčiau sakyti viso komiteto e, narių vardu. Aš norėčiau paklausti jūsų apie sanglaudos politikos ateitį po 2020 metų. Labai svarbu yra mažinti klaidų lygį tam, kad galima būtų užtikrinti, kad ateityje biudžetas būtų mažinamas kuo mažiau. Kokias priemonės jūs galėtumėt pasiūlyti tam, kad valstybės narės būtų skatinamos imtis atsakomybę už finansų valdymą? Daugiau nei 50 procentų aptiktų klaidų, jas aptiko auditorumai. rūmai turėjo būti aptiktos nacionalinių kontrolės institucijų. Ir antras klausimas, kokios politikos jūs laikysitės tam, kad galima būtų tinkamai gyveninti sanglaudos politiką Adrijos jūros regione ir, kaip, ir e, pietričių Europos regione apskritai. Dėkuoju, jūs turite dvi minutės atsakymui. Kaip aš minėjau savo įžanginėme pranešime, mes turime e, pažangos rodiklius, kurie bus taikomi ir e, atsižvelgiant tuos rodiklius mes po to koreguosime politiką po 2020 metų. Aš norėčiau, kad Europos parlamentas nuo pat pradžios dalyvautų visose diskusijose tam, kad mes visi kartu galėtume pagalvoti apie tai, kaip galima būtų gerinti sanglados politiką, kaip galima, kokiu biudžetu mums reikės po 2020 metų. Mes tikiuosi visi kartu galėsime atlikti analizę kuri parodys, e, kaip veikia naujajame reglamente nurodytos priemonės, kuriomis siekiama yra e, gerinti efektyvumą, kuriam, pagal kurį yra numatyta atlikti iš ankstinius e, programų vertinimus. Mes išnagrinėsime, kaip veikia visos teritorinės politikos priemonės ir po to kartu galėsime galvoti apie tai, kokia turėtų būti sąnaudos politika po 2020 metų, tam, kad jie taip pat padėtų mums ir toliau kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti ekonominį augimą. Aš esu a, taip pat kilusi iš jūsų minėto regionų ir aš puikiai suprantu, kodėl jūs norite, kad ES imtųsi aktyvesnių veiksmų. Aš a, žinau, Ir dėl to galime tik apgailėstauti, kad e, per kitus penkerius metus neketinama yra plėsti ES. Regioninės plėtros politika tokiamis aplinkybėmis e, tampa priemonė, kuri gali padėti mums e, padėti vystytis tiems regionams, kurie gal ir neįeina į ES, bet kurie įeina į platesnį regioną. Mm kuriame yra ir ES valstybių narių. Aš tikiuosi, kad mes galėsime padėti toms šalims. Ir tikiuosi, kad e, pagalba e, šio regiono šalims e, galės būti padidinta. Aš pritariu tam, ką Jūs e, sakėt. Viskas, kas galėtų padėti tai mums tai stabilizuoti pietričių Europos regioną, būtų gerai. Bet aš turiu dar vieną klausimą. Ar Jūs paraginsite savo tarnybas atlikti pažangos audit, e, auditus, rezultatų pasiekimo auditus, tam, kad galima būtų patobulinti sanglaudos politikos finansavimo efektyvumą? Ir prašau pasakyti man konkrečiai, kokiu konkrečiu priemoniu ketina imtis komisija. Dėkoju, Jūs turite vieną minutę atsakymui. Dėkoju. Dabar e, apie pasiektų rezultatų auditą. Tai yra labai svarbi procedūra. Mes norime, kad kiekvienas e, ES turimas euras būtų panaudotas veiksmingai. Ir mes turime siekti kad e, mūsų lėšos atneštų didžiausią gražą mūsų ūkiui. Pastaruoju metu buvo atlikta nemažai kontrolių, nemažai patikrinimų ir e, valstybės narės e, kiekvienais metais įsipareigoja tai, e, vykdyti atitinkamą finansavimo kontrolę ir tuomet, kai iškyla kažkokių problemų, tuomet mūsų audito tarnybos imasi veiklos ir tikrina, kaip yra leidžiamos ES lėšos. Antra vertus, jums yra žinoma, kad tais atvejais, kai kyla rimtų e, įtarimų, tuomet e, veiklos imasi Olafas. Aš nieko negaliu pasakyti dėl to, ką jūs minėjote dėl klaidų lygio, bet aš kelsiu tą. Uh, klausimą atitinkamuose institucijose. Euh, e. Ačiū, norėčiau užduoti Jums pasveikinti Jūs GUE frakcijos vardu. 23 milijardų eurų klausimas jau buvo keliamas. Mus tas klausimas neramina, nes e, tai kelia riziką pasitikėjimui Europos regionų politika. Tačiau dar blogiau yra tai, kad jūs tikriausiai žinote, jog kai kurios valstybės narės laukia, kol prasidėtų kad būtų persvarstytos kai kurios politikos rytis ir dar būtų, apkarpyti, e, biudžet, būtų apkarpytos biudž, lėšos biudžete numatytos regionų politikai. Taigi noriu paprasto atsakymo, e, jūsų pažado, kad mes dirbsime drauge, kad išvengtume, jog tai įvyktų. Jūs žinote, kad regionų politikos ateitis nėra aiški po 2020-ųjų ir kad ji dar e, susilpnėjo po to, kai audito rūmai išsakė nemažai kritinių pastabų. E, ką jūs darysite, kad užtikrintumėte sėkmingą kovą su sukčiavimais? Atsivokum să fiu sinceră. Ačiū už klausimą. Bandydama e, būti nuoširdi. E, noriu pasakyti, kad aš esu perskaičiusi ataskaitą apie ypač tokių regionų padėtį ir politiką tuo klausimu. O atsakydama į jūsų klausimą noriu pasakyti, kad nemanau, jog galime iš naujo mm, dėrėtis ir dėl daugiametės finansavimo programos ir iš naujo perskirstyti biudžeto lėšas, nes diskusijos jau įvyko ir buvo ir rezultatams diskusijų pritarė visos institucijos. Biudžetas patvirtintas. Todėl reikės e, laikytis tų sprendimų, priimant reikalingus reglamentus. Tačiau galime bendrai e, dirbti toliau biudžeto įgyvendinimo klausimų. Kaip sakė ponas Vandis Telrojus, aš nesu specialistė, bet aš re, rengdamas iš šiam rengdamas į šiam klausimui, apmašiau regionų plėtros politikos klausimą. Žinau, kad ta politika yra labai užsipuolama. Ir žinau, kad yra norinčių sumažinti lėšas, kurios yra numatytas regionų plėtrai. Todėl mes turime drauge e, priešintis toms pastangoms. Aš tikiuosi, kad jūs būsite mano sąjungininkai šioje kovoje. Aš tikiuosi, kad dirbdami draugės Europos parlamentu užtikrinsime geresnį tarybos ir parlamento patvirtintų teisės aktų įgyvendinimą. Nes ši politikos sritis yra vienintelė ES politika, kuri duoda konkrečių rezultatų ir kuri iš tikrųjų gali pakeisti kas, žmonių gyvenimą visoje Europoje. Papildomas klausimas. Ačiū, turiu klausimą apie ypač tokius regionus. Kaip žinote, aš esu renkamas viename iš tokių regionų ir mūsų e, regione, regiona, regionui sutartyse yra skirtas 349 straipsnis. Ten kalbama apie mums svarbes nuostatas, tačiau tas, tos straipsnio nuostatos nėra iki galo įgyvendinamos ir išnaudojamos. Noriu paklausti, kokiu iniciatyvu imsitės, kad užtikrintumėte, jog tas straipsnis ir jo nuostatos būtų visiškai panaud, iki galo panaudojamos. Kokiu veiksmu imsitės komisijos narių kolegijoje. Ir taip pat noriu priminti, kad šių metų pradžioje parlamentas patvirtino pranešimą savo iniciatyvą parengtą dėl ypač atokių regionų ir ko, kokius pasiūlymus teiksite, kad tas pranešimas patvirtintas parlamento būtų gyvendintas. Ačiū, turite vieną minutę atsakymui. Uh, Ačiū. ypač tokiems regionams uh, suteikiamas ypatingas statusas, dėl jų ypatingo pobūdžio dėl to, kad jiems iškyla papildomų iššūkių, dėl to, kad jie yra geografiškai labai nuotolę nuo ES teritorijos. Ir turime tokiems regionams E, skirti ypatingą dėmesį ir užtikrinti, kad jie gautų jiems numatytą pagalbą. Dirbdama Europos komisijos nare, stengsiuosi būti visų Europos e, regionų atstovę. Ir menkiausiai išsivystę regionai e, labiausiai laukia finansinės pagalbos ir dėmesio. Ir todėl manau, kad geriausia būtų nuvykti į tuos regionus. Aš rengiuosi nuvykti į tuos regionus ir aiškiai savo akimis pamatyti, su kokiais sunkumais ir iššūkiais jie susiduria, nes jie gali būti ypač vertingi Europos Sąjungai, įnešti savo indėlį ir manau, kad reikia užtikrinti Europo, augimą Europos Sąjungoje visuose jos regionuose. O kalbėdami apie konkrečius pasiūlymus, e, draugė su ponu Katainen ir ponu Junkeriu, e, apie tai kalbėsime. Ponas Katainenas bus atsakingas už e, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Ir būtent trys valstybės - Portugalija, Ispanija ir Prancūzija <clears throat> turi ypač atokių regionų Ir manau, kad galime sutelkti visų tų regionų vadovus ir atsakingus asmenys, kad drauge e, dirbtume šiuo klausimu. Jūs žinote, su, kokiais, su kokiamis problemomis susiduria tie regionai ir mes norėtume pasinaudoti jūsų sukaupta patirtimi ir pasinaudoti visomis galimybėmis, kad e, būtų gyvendinta ir eitų priekinė Europos, ypač tokių regionų strategija, taip pat užtikrinti ir jų reintegraciją. Ačiū, sako pirmininkė, dabar žodis poniai Vana. Labas rytas, norėčiau Jūs pasveikinti žaliųjų frakcijos vardu. Jau buvo kalbėta apie miestams tenkantį vaidmenį sanglaudos politikoje. Miestai yra ne tik augimo variklis, jiems tenka didžiulė atsakomybė užtikrinant ir regionų gerovę, taip pat įgyventinant ir e, Horizontas 2020 programos tikslus. Taip pat, norint įgyventinti stabilumo ir augimo paktą, e, miestai taip pat turi susilaukti pakankamai investicijų, pavyzdžiui, kovojant su klimato kaitos problemomis ir kitomis problemomis. Taip pat e, miestai susiduria su nedarbo, socialinės atskirties problemomis. Aš noriu pastirauti, kaip konkrečiai sanglaudos politika gali prisidėti prie to, kad e, e, miestai ateityje sugebės ne tik veikti struktūriškai, bet ir padės užtikrinti investicijas. Ačiū. Aš jau anksčiau minėjau, kad be abejo, miestai yra labai svarbus partneriai regioninės e, plėtros srityje. Miestuose gyvena 75 procentai ES gyventojų. Miestai suteikia naujas galimybės vystimuisi, augimui Bet reikia pasakyti ir tai, kad miestų gyventojai susiduria su didžiuliais iššūkiais, pavyzdžiui, su socialinė atskirtimi. Jūs sakėte, kad reikia daugiau aiškumo, kaip būtų galima užtikrinti, pavyzdžiui, socialinę įtrauktę Mes manome, kad tai reikėtų įtraukti į sanglaudos politikos tikslus. Mes jau turime gerų pavyzdžių, bet dėja kartais nepavyksta tinkamai bendradarbiauti. Mes turime galvoti ne tik apie ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, svarbu nepamiršti ir socialinės įtraukties, socialinių sąlygų gerinimo. Čia regioninės politikos rytyje jau yra nemažai pavyzdžių, kaip būtų galima priartėti prie piliečių. Mano duomenimis maždaug 5,2 milijardai eurų bus skirti socialiniams projektams, pavyzdžiui, suteikiant socialinį būstą, teikiant socialinės paslaugas. Kaip žinia, e, reikia atnaujinti socialinius būstus, juos kurti. Tie žmonės, kurie yra nepalankiausioje situacijoje, taip pat turi teisę e, į padorų gyvenimą, į orų gyvenimą. jau buvo įgyvendinta panašių projektų 2007-2014 metais. Ačiū. Papildomas klausimas. Dėkoju, ponė Kritų, už jūsų atsakymą. Jūs pati paminėjote, koks svarbus vaidmuo tenka socialiniams paslaugoms arba viešosioms paslaugoms. Prisimenu, kad 2008 metais komisija paskelbė Baltąją knygą apie visuotinės svarbos paslaugas. Ten buvo kalbėta apie tai, kad visi žmonės turi turėti teisę pasinaudoti visuotinės svarbos paslaugomis. Bet apie tai nepakankamai daug kalbama šeštojoje sanglaudos ataskaitoje. Ten socialinės paslaugos praktiškai neminimos. Taip pat e, pastaraisiais metais nemažai visuotinės svarbos paslaugų buvo privatizuotos. Jūs paminėjote socialinį būstą, aš noriu paminėti ir vandens tiekimą, statybų sektorių, sveikatos apsaugą. Ką reikėtų daryti, norint užtikrinti, kad šiose sritise teikiamos visuotinės svarbos arba viešosios paslaugos nebūtų privatizuojamos? Dėkoju. Jums skiriama viena minutė atsakymų iš šį klausimą, prašom. Ačiū. Na, iš tikrųjų, tos socialinės arba visuomeniai svarbios paslaugos vaidina labai svarbu vaidmenį. Tai yra viena iš ES vertybių, apie tai kalbama ir ES veikimo sutartyje. Apie tai kalbama beje ir pagrindinių teisų hartijoje. Be abejo, tokios visuotinės svarbos paslaugos turėtų būti pripažįstamos. Mes turėtumėm žymiai daugiau padaryti šioje srityje. Yra daug svarbių sričių, kurios susijusios su visuotinės svarb... E, su viešosiomis paslaugomis. Piliečiai tikrai nori pasinaudoti tokiamis paslaugomis ir nori, kad paslaugos būtų kokybiškos jeigu būtų teikiamos tokios kokybiškos paslaugos, tai pagerėtų ir ES patrauklumas. Aš manau, kad valstybės narės e, reikia glūčiau įtraukti į šių paslaugų finansavimą. Jūs paminėjote vandens tiekimo sritį, bet ne tik šios srityje, bet, pažiūrėjau, ir atlieku ar nuotekų tvarkymo srityje valstybės narės gali tikrai nemažai padaryti. Dėkoju. Toliau e, pane Roza Damato. Sanglaudos politikoje yra numatytos tam tikros makroekonominės sąlygos, taip pat ir ekonominio valdymo sąlygos. Šiandien dažnai pamirštame, kad dešimt, e, dešimtyje valstybių narių e, apie 50 procentų visų e, e, investicijų yra skiriamos būtent sanglaudos politikos tikslams. Į e, šį finansavimą yra įtrauktas ir privatus sektorius. Valstybėse narėse yra tokių regionų, kurie patiria didžiulius ekonominius, socialinius iššūkius. Ir jūsų laiške aiškiai parašyta, kad e, komisija e, skatins e, sinergijos efektą įgyvendinant įvairius sanglaudos politikos tikslus. Ką reikėtų daryti, kad regionai nenukentėtų dėl makroekonominių aplinkybių? Dėkoju. Kaip jūs teisingai pastebėjote, iš tikrųjų problema egzistuoja. Dar noriu pastebėti, kad kai kurios valstybės narės nesugebėjo įsisavinti visų lėšų um, kurios buvo skirtos anglodos politikos rytyje. Pavyzdžiui, laikotarpė nuo 2007 iki 2013 metų kai kurios valstybės narės neįsisavino net 50 procentų finansavimo. Dabar situacija gerėja. Komisijai tenka užduotis valstybėms narėms, narėms padėti, ypač e, administracinių gebėjimų srityje. Svarbu, kad valstybės narės pasinaudotų tomis lėšomis, e, kurios yra skiriamas, nes dabar dėl administracinių kliučių e, ne visos lėšos įsisavinimas ir tai neigiamai įtakoja valstybių narių ateitį. Lėšos yra skiriamas e, atsižvelgiant į prioritetus ir tų lėšų panaudojimas gali ženkliai pakeisti regionų padėtį, ypač tų, kurių dabar situacija yra e, sudėtinga, tokių regionų kaip, pavyzdžiui, Sicilija. Mums tenka atsakomybė e, tokiems regionams padėti. Makroekonominės e, sąlygos buvo patvirtintos parlamente ir taryboje. Mes žinome, kad egzistuoja ekonominė krizė, kad yra tam tikri kriterijai, kurių būtina paisyti, nes antraip lėšos būtų tiesiog prarandamos. Taigi tos makroekonominės sąlygos yra viena iš priemonių, dėl kurių gali būti sustabdytas lėšų panaudojimas, bet man atrodo, kad tai griežta priemonė. Vis dėlto ta priemonė nieko neturėtų stebinti, nenukrito tarsi iš dangaus, tos priemonės buvo ilgai derinamos, visi apie tai buvo informuojami prieš priemant sprendimą dėl makroekonominių priemonių. Ačiū už klausimą, aš tikiuosi, kad mes ir ateityje galėsime bendradarbiauti šį klausimą sprendžiant. Papildomas klausimas. Uh, Noriu pasiteirauti, kaip yra nustatomas finansavimo koeficientas mažiau išsivyščiusiems regionams. Dabar yra naudojami makroekonominiai rodikliai, pavyzdžiui, BVP rodiklis, bet ne visą laiką e, tie rodikliai pasiteisina. Aš manau, kad reikėtų atsižvelgti platesnius kriterijus, reikėtų atsižvelgti tai, kad e, regionai labai skiriasi. Aš manau, kad reikėtų peržiūrėti metodologiją dėl lėšų regionams skirimo. Aš manau, kad tikrai neteisinga vadovautis vieninteliu kriteriju, kuris dabar yra BVP. Sigur, minute, please, for answer. Sigur există dezbatere în legătură cu criteriul. Ačiū už klausimą. Jūs kalbėjote apie kriterijus, kuriais reikėtų naudotis, skirstant regionams finansavimą. Jūs teisingai pastebėjote, kad šiuo metu yra naudojamas vieninteliu kriterijumi, tai yra BVP. Kaip žinia, lėšos yra skiriamos tiems regionams, kurių e, BVP sudaro mažiau negu kad 70 procentų ES vidurkio. Galima nustatyti ir krit, kitus kriterijus, tačiau tai galima padaryti tik tais tuo atveju, jeigu visos susijusios pusės pritarė, pažiūrėjau, ir taryba pritarė, tačiau dėl to turi vykti papildomos diskusijos. Vis dėlto jūs esate visiškai teisi, sakydama, kad reikia atsižvelgti į specifinius regionų poreikius. Būtent čia labai ir praverčia partnerystę susitarimai. Mums svarbu, kad e, vietos institucijos, vietos pilietinės e, bendruomenės irgi dalyvautų visame procese, nes būtent tokios vietinės institucijos, vietiniai atstovai geriausiai žino, kokie yra regionuose gyvenančių žmonių poreikiai. Dar kartą noriu pabrėžti partnerystės e, svarbą. Taip pat noriu priminti, kad valstybėse narėse skiriasi ir tradicijos, kai kuriuose didesnė centraliz decentralizacija, kitur ji yra mažesnė. Man atrodo, kad reikėtų atsižvelgti į regionų specifiką ir į konkrečius regionų poreikius, kaip kad jūs ir minėjote. Ačiū. Dabar prasidės antrasis klausimų raundas. Noriu priminti visiems, kad bet kiekvienam klausimui skirta trys minutės. Viena minutė klausimui užduoti, dvi minutės atsakymui. Jau dabar dešimčia minučių atsiliekame nuo darbo tvarkės ir prašau to nepamiršti. Dabar žodis ponui Deutsch. A szó tisztelt elnök asszony, kedves... E, Ačiū, pirmininkė. Gerbiama paskirtoji komisijos narė. Jeigu prisiminsime, kad 2006 metais e, jeigu 2007-2013 metų laikotarpiui baigiantis būtume pratęsę atsiskaitimo laikotarpį. Ponas Han sakė, kad e, tokiu būdu ga, komisija galėtų pritarti daugybei programų. Pavyzdžiui, 400, 460 tokių programų valstybės narės par, parengė, pristatė, tačiau komisija patvirtino ir priėmė tik tai pusę jų. 2007-2013 metų programų apmokėjimas atsilieka, tas skola skylė yra 23 milijardų eurų. Ir jeigu uh, atsiskaitimo apskaitos laikotarpis būtų pratestas, tai būtų galima sumažinti tai programai kylantį spaudimą. Ir jeigu planuojama pratesti tų programų įgyvendinimo laikotarpį, kai buvo padaryta anksčiau, kalbu apie 2007-2013 laikotarpį, ir manau, kad tai turėtų būti padaryti, ar jūs rengėtės tai daryti, pratesti tų programų laikotarpį? știu că există această solicitare de extindere a perioadei de programare de, uh, până după. Žinau, kad e, yra prašymas pratesti programų gyvavimo laikotarpį po 2014. Tačiau turėtume sutelkti dėmesį į, valstyb, į tų valstybių narių padėtį, kurios dar neišnaudojo visų lėšų skirtų 7-14 e, laikotarpį. Kai kurios šalis išnaudoja dar tik tai 50 procentų skirtų lėšų, todėl turime rasti patį veiksmingiausią būdą, kaip išnaudoti tas lėšas. Tačiau aš manau, kad dėl to neturėtų nukentėti programų kokybė ar arba įsisa, lėšų įsisavinimo mastas ne, nėra prasmės lėšų įsisavinti vien dėl paties įsisavinimo. E, tos programos turi užtikrinti kažkokį skirtumą, užtikrinti darbo vietų kūrimą ir būti naudingos piliečiams. Nes norėčiau atvirai pasakyti, jog mane šiek tiek neramina tas bandymas viską spartinti, ignoruojant kokybę ir e, kiek įmanoma greičiau panaudoti e, valstybinių ES biudžeto lėšas. Tai yra žmonėms skirti pinigai, jie turi būti naudingi žmonėms. Uh, su komisija ir taryba nagrinėsime, kokios yra galimybės. Šiuo metu pirmininkaujantį Italiją rengėsi pratesti programų laikotarpį, bet turime padaryti viską, kad kiek įmanoma našiau panaudotume lėšas, kurias turime. dabartiniam programų įgyvendinimo laikotarpiui. Taip pat turime pasistengti, kad uh, programos 2014-2020 metų laikotarpį būtų gyvendintos kiek įmanoma veiksmingiau. Pirmininkė dabar, e, ponas Von. Labas rytas, ponė Kretu. Europos parlamentas pasisakė už tai, kad būtų įtraukti nauji mechanizmai, pavyzdžiui, bendrijos iniciatyva, e, įgyvendinami projektai, investicijos į konkrečias teritorijas, kad tai paskatumėme požiūrį iš, viršau, iš apačios į viršų. Ar jūs, kaip komisijos narė, imsitės priemonių, kad įvertintumėte tų naujai taikomų mechanizmų e, naudingumą ir vertę? Ir ar e, nagrinėsite, kaip partnerystės e, susitarimai, kurios skatino valstybės, pra, padėjo pritraukti papildomų veikėjų. E, dvi minutės atsakymui. Kaip žinote, regionų politikoje labiau nei kitose ES politikos sritise svarbiausia vaidmenį vaidina konkreti teritorija. Ir pasveikinti Jūs, kad mm, patvirtinote naują teritorijoms skirtą priemonę. Tai priemonė skirta labiau integruoti, integruoti teritorijas, renkti plan, planus vietos lygmenių ir e, suteikti atsakomybę vietos valdžiai. Tai galimybė perkelti kompetencijas uh, E, regionų valdžiai. Taip pat regionai prisima atsakomybę ir pritraukia e, finansus e, ir taip lėšos panaudojamos arčiau piliečių. Svarbu tai, kad dėrybose dėl partnerystės sutarčių, kaip jūs ir sakėte, reikia e, maksimaliai išnaudoti tas naujas priemonės, nes reikia nepamiršti ir subsidiarumo principo, kurio būtina laikytis. Tačiau kalbame dažnai e, minimas ir daugia pakopis valdymas, kita plačiai diskutuojama tema. Tai yra papildoma priemonė galiojanti, egzistuojanti dabartinėme reglamente ir taip pat suteikianti daugiau galimybių priimti sprendimus. Svarbu, kad valstybės narės e, būtų gerai susipažinusios su naujai patvirtintų reglamentu, o Europos komisija turėtų daug dėmesio skirti tų priemonių gyvendinimui. Ir jūs e, gausite taip pat ataskaitą apie tai, kaip valstybėms narėms sekasi gyvendinti tas priemonės. Uh, like to... Gerbiamojo ponė Kre Kretsu, aš norėčiau užduoti Jums štai tokį uh, klausimą. Uh, vietos bendruomenių uh, valdomos ir vykdomos iniciatyvos yra iniciatyva, kuri numato partnerystę su visais partneriais. Tai ir, ir vietos uh, savivaldybių valdžios atstovai, verslininkai ir visuomenės atstovai. Uh, laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų laikotarpiu Europos Žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinės fondas ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondai bus naudojami pritaikant būtent tokį vietos bendruomenių principų. Kaip Jums atrodo, ar tas metodas pritaikomas maksimaliai, ar galima būtų ką nors pagerinti, ar galbūt jis yra pasenęs? Dėkoju. Dėkoju, jūs turite dvi minutės, kad atsakytumėt į šį klausimą. Dėkoju jums už šį klausimą. Kaip jau minėjau, vietos e, plėtros metodas, e, tai yra vietos bendruomenių dalyvavimas, e, yra labai svarbus. Mes turime daryti viską, kad paskatintume pilietinės visuomenės ir vietos valdžios atstovus dalyvauti formuojant savo miestų ar kaimų ateitį. Šis metodas e, kilo iš ankstesnių e, programų, pavyzdžiui, lyder programą mes naudojame daugiau nei 20 metų ir ji davė labai įdomių rezultatų. Būtent e, tokio požiūrio dėka sanglaudos politika padės mums užtikrinti, kad vietos bendruomenės aktyviai įsitrauktų į visas programas. Be to, tai yra nepaprastai geras metodas e, pasiteisinantis e, tose regionuose, kur situacija yra sudėtingiausia. Tai yra arba atokiausi regionai, arba regionai, kuriuose yra kažkokių sunkumų. Be abejo, mes privalome įvertinti, kiek e, valstybės narės sugebės pasinaudoti šiuo metodu bet ir vietos bendruomenių atstovai taip pat turėtų de, de, nepamiršti, kad ir jie de, turi dirbti. Ir manau, kad reikia visus skatinti sutelkti pastangas tam, kad galima būtų tinkamai pasinaudoti šiuo metodu. Dėkoju toliau ponas Bostinaro. Gerbiamoji Korina, gerbiamieji kolegos, net ar nereikia minėti, kad aš kaip rumūnas nepaprastai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti klausimuose, kuriuose mes prieš save matome kolegę iš Rumunijos, kuri bus atsakinga už regionų plėtrą. Nemenka da, da, dalis sanglaudos fondų, tai yra 10 milijardų eurų bus perkelta iš sanglaudos fondo ir naujai sukurta į Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Ką galima būtų padaryti tam, kad nebūtų pakeisti nacionaliniai e, finansiniai paketai ir ne, nes šiuo metu uh, Sprendimus priima Bruselis, o ne nacionalinės institucijos. Šis komitetas e, nemažai paplušėjo tam, kad komisija iki 2016 m. gruodžio mėnesio nekeistų nacionalinių finansavimo paketo. Ir klausimas, manau, būtų toks. Kokiu priemoniu turėtų imtis valstybės narės ir Europos komisija tam, kad būtų užtikrinta, kad valstybės narės kurios e, gali susidurti su sunkumais, vis tiek sugebėtų tinkamai pasinaudoti e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės privalumais ir kad jie galėtų tinkamai finansuoti geros kokybės projektus. Dėkoju už atsakymą. Ačiū Jums, e, ponė Bostinaru, ir norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jūs labai aktyviai dirbate, pasvarstant visus klausimus susijusius su Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Bradarbiavimo mechanizmas yra svarbiausias Europos Sąjungoje. Transportas, energetika, tai yra sritis, kur bendradarbiavimas yra būtinas. Ir ES gali padėti mums užpildyti tas spragas, kurios gali rastis e, dėl nacionalinių veiksmų programų. Ir uh, Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimas turi būti pakankamai didelis. Jei aš tapsiu komisijos nare, aš bendradarbiausiu šio klausimu su transporto generaliniu direktoratu tam, kad būtų užtikrinta, kad visi e, projektai galėtų būti vykdomi toliau sėkmingai, bent jau iki 2016 metų pabaigos, kad nebūtų mažinamas finansavimas šiems projektams. Ir aš uh, tikiuosi, kad mes taip pat galėsime pritaikyti ir techninės pagalbos priemonės, tam, kad galim, galima būtų parengti už tos kokybės e, stambaus masto projektus. Nes šie, tai paprastai būna e, stambus projektai, kurie turi strateginę, e, strateginės svarbos. Būtent taip turėtume juos vertinti. Ir mes nepaprastai atidžiai stebėsime, kaip vykdomi yra šie projektai. Mes puikiai visi žinome, kad e, e, e, lėšų turime nedaug, todėl reikėtų padaryti viską, kad tos lėšos būtų pritaikytos tam, kad mes sukurtume tas jungtis transporto energetikos srityje, kurių dar šiuo metu neturime. Ponas Winkler, ačiū, ponė pirmininkė. Da, Komisarė, norėčiau pasveikinti Jūs su to, kad Jūs pažadėjote mums beradarbiauti su mumis ir nulatos mums pranešti visą mums reikalingą informaciją. Be abejo, nieko kito negalima buvo tikėtis. Žmogus, kuris yra išdirbęs šiame parlamente aštuonerius metus, bet bet kuriuo atveju aš tu džiaugiuosi. Uh, Vienas iš EPP frakcijos prioritetų, dirbant šiame komitete, yra integruotas požiūrės. Jums yra žinoma, kad mes turime bendrųjų nuostatų reglamentą, kuris bus sakomas nuo 2014 iki 2020 metų. Ten yra numatytos gairės, kuriuose taip pat yra nurodyta, kad naudojant Europos struktūrinius investicinius fondus reikėtų siekti teritorinės sanglaudos. Ir Tačiau yra dar tikrų, tam tikrų sričių, kurios neįeina į tas tenai nurodytus e, apibrėžimus. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūs kaip komisijos narė darysite tam, kad integruotas požiūris būtų naudojamas kuo efektyviau siekiant teritorijų plėtros, e, teritorinio vystimosi. Dėkuoju, turite dvi minutės. Ačiū, ponia Winkler. Kaip e, jūs ir pasakėt, iš tikrųjų visiškai yra natūralu kalbėti apie bendradarbiavimą. Aš žinau, ką šio komiteto nariai mano apie e, regionų plėtrą, mes, nekart, mes keisimės nuomonėmis, mes e, maksimaliai išnaudosime mūsų partnerystės teikiamas galimybės ir aš reguliariai su jumis konsultuosiuos, vykdydamas savo pareigas. Dabar integruotasis požiūris e, e, regionų e, teritorijų vystimosi srityje. Inovacijos, moksliniai tyrimai, energetika, skaitmeninės technologijos – Visose šiuose sritise yra svarbu bendradarbiauti. Bendradarbiauti su visais, kas formuoja politiką ES, tam, kad galima būtų kuo, geriau, kuo daugiau energijos sutaupyti ir kuo geriau išnaudoti uh, sanglaudos uh, lėšas. Uh, Kaip Europos komisijos narė, aš bendradarbiausiu su kitais komisijos e, vicepirmininkais, kurie yra atsakingi už ekonominį augimą ir e, naujų darbo vietų kūrimą, už socialinius klausimus, už biudžetą. Mes visi kartu e, bendroje, vienoje komandoje dirbsime tam, kad galėtume pasiekti mūsų bendrą tikslą tai yra įgyvendinti tą programą, kurią ponas Junkeris pristatė parlamentui. Toliau ponas Ivan Miltenburg. Aš kalbėsiu olandiškai. Ačiū. Paskirtoju komisarė, šį rytą mes jau kalbėjome apie miestų vaidmenį, miestai yra labai svarbus. Dauguma mūsų gyventojų gyvena būtent miestuose. Ir panašu, kad miestų gyventojų skaičius ateityje tik tai didės. Turime daryti viską, kad e, miestai galėtų e, tinkamai vystytis, kad būtų uh, užkirstas kelias socialiniai uh, atskirčiai. Ir klausimas mano būtų toks, kaip jums atrodo, reikėtų taikyti integruotą į požiūrį uh, tuomet, kai kalbame apie miestus ir ką jūs galvojate apie atvirą darbo atvarkę. Ir dar vienas klausimas. Kokių praktinių žingsnių mes galime iš jūsų tikėtis šio klausimu? Tai yra, kaip jūs, kokiais praktiniais žingsniais jūs ketinate atsižvelgti tai, kad į miestų poreikius būtų atsižvelgta vykdant sanglaudos politiką? Jūs turite dvi minutės atsakymui. Norėčiau pasitikslinti, ar teisingai supratau jūsų klausimą. Jūs kalbėjote apie miestų zonų strategijas. Mulțumesc foarte mult. Scuze, pierdusem prima parte a întrebării dumneavoastră. Deci... E, Atleiskite, kad neišgirdau jūsų klausimo pradžios. Kaip jau sakiau anksčiau, miestai yra labai svarbi dimensija. Uh, Jeigu aš būsiu patvirtinta komisare, tikrai tam skirsiu daug dėmesio. Mūsų generalinis direktoratas vadinasi regioninė plėtra ir miestų plėtra. E, komisaro e, pareigos, mano kaip e, būsimos komisarės pareigose paminėta tik regionų plėtra, bet Tai nereiškia, kad aš nesirūpinsiu miestais. Tikrai e, rūpinsiuos ir regionų, ir miestų plėtra. Taip pat e, noriu pridurti, kad e, itin didelį dėmesį skirsime miestų tinklams. Čia jau yra įgyvendinami kai kurie bandomieji projektai. Pavyzdžiui, Vokietijoje Leipcigo mieste yra įgyvendinamas miesto plėtros projektas, taip pat panašus projektas įgyvendinamas ir Malagoje, dar vienas projektas įgyvendinamas Čekijos Respublikoje, taigi bandomieji projektai jau yra įgyvendinami. Ir aš siūlyčiau pasigilinti tuos projektus ir keistis turimą informaciją apie sėkmingai įgyvendintus projektus. Kaip žinia, e, vyksta ir viešusios konsultacijos dėl miestams skirtos darbo atvarkės. Ko gero, tas konsultacijos jau baigėsi e, praėjusią savaitę. Dabar atėjo laikas padaryti išvadas, apibendrinti vykusias konsultacijas su visuomenė. Visi miestai galėjo išreikšti savo nuomonę. Mes e, bendradarbiaudami su regionų komitetu e, spręsime, ką daryti toliau. Tikiuosi, kad išgirsime ir kokios naudingos patirties yra sukaupęs e, regionų komitetas. Be abejo, šiame procese bus paisoma subsidarumo principo. Dėkoju. Dėkoju toliau žodis poniai Breso. Ačiū. Mm, brangioji Korina, aš irgi norėčiau tave pasveikinti, tavo sėkmė bus ir mūsų sėkmė. Europos parlamente komisijos pirmininkas e, Juncker kalbėjo apie e, trijų metų planą. Jam yra numatyta, numatytas didelis finansavimas. visa finansavimo suma yra 300 milijardų eurų. Kaip tos lėšos bus panaudojamos? Jau buvo patvirtinti struktūrinių fondų biudžetai. Kaip Jūs manote, kaip tos naujos lėšos e, bus e, panaudotos e, įvairių programų finansavimui? Kaip jos bus integruotos? Dėkoju. Aš irgi tau norėčiau padėkoti už visas pastangas regionės plėtros srityje. Iš tikrųjų, komisijos pirmininkas Junker pristatė labai ambicingą programą. Aš esu įsitikinusi, kad sanglaudos politika, kuriai skiriamas maždaug trečdalis europinio finansavimo, gali iš tikrųjų labai svariai prisidėti prie e, mūsų visų e, tikslų e, įgyvendinimo. Turiuomenį tuos tikslus, kurie susiję su užimtumu, su ekonomikos augimu. Pagal dabartinį reglamentą mes turime pakankamą veiksmų laisvę rasti pačius geriausius būdus kaip įgyvendinti komisijos pirmininko Junkę ir sudarytą iš, tik, iš ties ambicingą darbo tvarkę. Ponas Junker sakė, kad turėtumėm stengtis pritraukti dar daugiau finansavimo, taip pat ir iš privačių šaltinių. Uh, Mes norėtumėm, kad privatus sektorius prisidėtų prie mūsų dedamų pastangų. Aš manau, kad galbūt reikėtų geriau panaudoti jau dabar turimus finansinius instrumentus, siekiant sukurti taip vadinamąjį svertinį efektą. Mes turime daryti viską, kad e, numatytas finansavimas būtų išnaudotas maksimaliai. Turėtumėm e, raginti šį procesą įstraukti ir mažas bei vidutinės įmonės. Tai yra būtina norint siekti mūsų tikslų. Be abejo, uh, reglamente e, yra daug ko visko prirašyta, bet aš paaiškinu, kokie yra pagrindiniai mūsų tikslai. Dėkoju toliau panas Fito. Mėly kolegos, tai, ką pasakė kolegė Breso, e, susiję ir su man rūpimu klausimu. Mes uh, turime tikrai bejonių, ar galima pridėti papildomai tuos 300 milijardų eurų. Dėl šių polit... papildomų lėšų e, neturėtų nukentėti jau patvirtintas biudžetas. sanglaudos politikoje sanglaudos politikai skirtos lėšos ir bus panaudotos tik sanglaudos politikai, jos neturėtų būti gyvendinamos, panaudojamos įgyvendinant kitus tikslus. Ačiū. Aš jau anksčiau sakiau, kad mes uh, Norėtumėm visapusiškai pasinaudoti reglamentu. Aš nežinau tiksliai, koks e, konkretus procentinis dydis iš tų 300 milijardų eurų bus e, skirtas sanglaudos politikai. Bet galiu Jūs patikinti, kad e, lėšos bus išnaudotos kiek manoma efektyviau. Mes tenksime pritraukti ir privatų sektorių. Valstybės narės turėtų e, būti paragintos e, ieškoti privačių šaltinių, kofinansuodamos mūsų bendrus projektus. Sudaromos veiklos programos turėtų būti labai kokybiškos tam, kad būtų investuojama į pačias konkurencingiausias rytis. Galiu pateikti pavyzdį. Ko gero 110 milijardų eurų bus e, skirtos e, inovacijoms. Tokios yra prognozės. Yra e, nu, nustatytos įvairios investavimo strategijos, pagristos konkrečiam šalims skirtomis rekomendacijoms. Jau minėjau, kad sudarant veiklos programas būtina atsižvelgti konkurencingiausius sektorius. Taip pat svarbu, kad būtų kuriamos naujo darbos vietos, taip pat, kad būtų išnaudojamas svertinis efektas, išgaunamas panaudojant ir kitus finansinius instrumentus tai yra svarbu siekiant įgyvendinti pono Junker užsibrieštus tikslus. Ačiū toliau, ponas Nikolson. Ačiū. E, sveikinu Jūs čia. Šiaurės Airija gavo daug e, naudos ir pasinaudojo regionams skirta programa, ypač pagal taikos programą ES skyrė ir kitų paramos priemonių. 2007-aisiais buvo sukurta Baroso darbo grupė, siekiant užtikrinti geresnį, geresnę Šiaurės Airijos įtraukti į Europą. E, regionų direktoratas E, draugės su kitais direktoratais siekė užtikrinti tų iniciatyvų įgyvendinimą, atšvilgiant į tai, kad jūs tikriausiai būsite už tai atsakinga. Dabar noriu paklausti, ar galite pažadėti, kad airijai, Šiaurės airijai skirta darbo grupė ir toliau dirbs, jeigu būsite paskirta komisare? Ir kaip jūs vertinate tos darbo grupės galima vaidmenį skatinant darbo vietų kūrimą regione ir kaip dirbsite su mumis parlamento nariais siekiant to? Ar galima teikėtis naujos Junkerio skiriamos darbo grupės, kad būtų galima geriau e, tuos klausimus spręsti. Ačiū. Minutes. Atsakymui dvi minutės, prašau. Cred că acestas. Ačiū už šį klausimą. Manau, kad Šiaurės airijai skirta darbo grupė suvaidino labai svarbu vaidmenį. Ji padėjo paspartinti taikos ir susitaikymo procesus Šiaurės Airijoje. ta darbo grupė tęs savo darbą. Rengiamės jai skirti ypatingą dėmesį, nes manome, kad svarbu, jog ES vyrautų tarpusavio supratimo ir susitaikymo klimatas. O šios darbo grupės tikslas padėti valdžios institucijoms ir įgyvendinti svarbės programas, kurios užtikrintų to regiono vystimasi. Ir dar toliau, kalbant apie tą darbo grupę, ji užtikrina stabilumą ir galime tik dar kartą pabrėžti jo svarbą, nes tai susiję, jos darbas susijęs su ekonomikos raida, darbo vietų kūrima taikos klimato skatinimu. Mes visi pasimokėme iš praeities įvykių ir ši Šiaurės Airijai skirta darbo grupė turi būti palaikoma. Yra ir kitų e, darbo grupių įkurtų regionų politikos kontekste. Pavyzdžiui, yra e, Kipro turkams skirta darbo grupė, kurios tikslas paskatinti abiejų pusių dialogą ir užtikrinti tinkamą ekonominę aplinką. Ir taip pat užtikrinti, kad tai, kas įvyko praeitie, nebepasikartotų. Iš šio požiūrio taško rengiame skirti ypač didelį dėmesį tai darbo grupėje. Ačiū. Toliau žodis poniai Mišels užduoti kitą klausimą. Folk. Labai ačiū. Pone Kretu, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į šį komitetą. Dėl makroekonominių e, kriterijų. Turiu klausimą. Jūs pabrėžiate, kad uh, neturėtų būti sulaikomas finansavimas, kuris skirtas valstybėms narėms. Kaip galima būtų užtikrinti, kad valstybės narės, rengdamas nacionalinės programas, nepamirštų konkrečių regionų poreikių? Kaip būtų galima įtraukti regionus, e, formuojant ES politiką? per ateinančius septynerius metus, ar vis dėlto jūs manote, kad tai turėtų būti palikta spręsti valstybėms narėms savo nuožiūrą? Dėkoju. Kaip jau sakiau, anksčiau makroekonominiai kriterijai yra tam tikra numatyta priemonė. Visiškai neseniai ji buvo numatyta. Žinau, kad įvyko nemažai e, diskusijų dėl to, kai kurie iš jūsų e, esate linkę pritarti e, tokioms makroekonominiams, makroekonominiams kriterijams. Šie kriterijai atitinka dabartinę padėtį. Mes pastebėjome, kad anksčiau būdavo lėšos investuojamos, neatsižvelgiant į konkrečią situaciją. Uh, Europos komisija neturėtų būti vertinama tarsi policininkė kontroliuojanti valstybės narės. Mūsų sukurtas instrumentas turėtų padėti valstybėms narėms. Jeigu nebūtų paisoma e, nustatytų kriterijų, nebus įmanoma užtikrinti ekonomikos augimo. Mes norime, kad e, taikančios kriterijus būtų sukurta pridėtinė vertė ES piliečiams. Mes turėtumėm primti sprendimus kartu. Prieš tai turėtų vykti bendros diskusijos. Kaip jau sakiau anksčiau, reikia atsižvelgti ir į konkrečių šalių specifiką. Aš tikrai suprantu, kad jūs esate susirūpinusi. Mes neturėtumėm bausti piliečių, jeigu jų vyriausybės nepaiso tam tikrų normų. Antra vertus, kalbame apie išties ilgą procesą. Komisija per naktį negali nuspręsti, kad štai kažkokia valstybė narė nuo rydanos finansavimo nebegaus. Ne, visas procesas vyksta ilgai. Iš pradžių yra uh, E, atkreipiamas valstybės narės dėmesys į tai, kad ji turi atlikti kažkokią struktūrinę reformą. Valstybė narė pirma yra įspėjama. Visas procesas yra labai ilgas. Tikrai norėčiau padėkoti už šį klausimą. Ir ačiū už Jūsų pastabą apie miestus regionus. Alfi. Ačiū toliau klausimą užduos ponė Madinolfi. Ačiū Pirmininkė gerbiama paskirtoji komisarė. Kaip žinia, nemažai eurozonos valstybių narių susidūrė su problemomis įgyvendindamos regionų sanglaudos politiką. Kaip Jūs manote, galbūt iš stabilumo ir augimo pakto būtų galima į stabilumo ir augimo paktą galbūt būtų galima e, neįtraukti e, tų aspektų, kurie susiję su mažiausiai išsivyščiusiais regionais. Ačiū. Aš žinau, kad Europos parlamentas yra susirūpinusi. E, susirūpinimą yra išreiškusi ir pirmininkaujanti Italija ir regionų komitetas. Na, aš pati dėl skaičiavimų metodų negaliu kažinką pakeisti. Aš manau, kad mes per artimiausius mėnesius e, turėtumėm naudotis dabartinėmis taisyklėmis ir ten numatytų lankstumu. Aš be abejo perduosiu tai, ką jūs pasakėte ir tarybai. Realia vyriaus... E, reikia stengtis pritraukti lėšas iš privačių šaltinių, kai e, reikia kofinansuoti kažkokią programą. Bet antra vertus reikia labai griežtai laikytis ir stabilumo pakto. Mes norėtumėm padrasinti valstybės narės investuoti į realią ekonomiką. Uh, bet e, be abejo yra jaučiamas ir tam tikras spaudimas dėl biudžeto deficito ir stabilumo pakto. Stabilumo pakte beje yra numatytas tam tikras lankstumas dėl viešųjų investicijų ir dėl to valstybės narės e, turi tam tikrą veiksmų laisvę, turi tam tikrą manevro laisvę. Be abejo, aš jau anksčiau esu girdėjusi, kad dėl to kilo problemų. Ir jūs tai sakėte, ir valstybių narių atstovai sakė. Aš manau, kad mes čia turime imtis paralelių veiksmų. Turime laikytis augimo ir stabilumo pakto, bet reikia pasižiūrėti ir kokį sprendimą priims taryba e, lapkričio mėnesį. Tai bus sprendimas susijęs su biudžeto deficito paskaičiavimu, atsižvelgiant ir investicijas. There. Ačiū. Toliau ponas Tuger. Ačiū, ponė pirmininkė. Pažvelgę į Transparency International organizacijos sąrašą, kur fiksuojamas korupcijos indeksas, uh, E, ypač reiktų pažiūrėti į šalis, kurios yra didžiausios naudos gavėjos. Klausiausi jūsų teikiamų atsakymų. Manau, kad naudojame tokius pernelik miglotus terminus kaip e, e, dialogas, bendradarbiavimas, bet aš manau, kad reikia griežtesnių priemonių ir aš norėčiau jūs, palinkėti jums būti kūrybinga. Gal galėtumėte pristatyti kokią nors priemonę, kuri būtų veiksminga. Pavyzdžiui, galbūt reikėtų sudarinėti juodą į organizacijų sąrašą, kurios jau yra pasinaudojusios teikiamą paramą subsidijomis ir e, sukčiavusios. Ar manote, kad tokia priemonė būtų jums naudinga? Uh, mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că nu am reușit să trec, probabil aveți. Dėkoju. Atsiprašau, kad e, įvykiai keičiasi greitai ir aš tikiuosi, kad e, mes sugebėsime dirbti kūrybingai, tačiau nereikia iš naujo išradinėti dviračio. Turime taisyklės ir privalu jų laikytis. Aš esu čia ir aš galiu jums kalbėti labai daug apie savo įvairiausias e, kūrybinės mintis ir apie tai, ką, ką aš galiu sugalvoti, bet e, buvo nuveiktas svarbus darbas ir turime elgtis pagal teisės aktus, kuriuos jūs tvirtinate. Jūs iškėlėte labai rimtą problemą. klaidų lygis, sukčiavimas finansų srityje, tai yra labai rimtos problemos. Tarptautinė organizacija Transparency International, OLAFas ir komisijos atitinkamos tarnybos paskaičiavo, kad klaido lygis per, e, nuo 2007 iki 2013 metų sudarė 7 procentus ir tik 1 procentas iš jų buvo susijęs su sukčiavimu. Visos kitos klaidos e, atsirado dėl netinkamo administravimo ir valdymo. Tai reiškia, kad mes turime padėti e, nacionaliniams institucijoms, institucijoms tam, kad jos galėtų vykdyti viešųjų pirkimo procedūras pagal taisyklės, tai yra nedarant jokių klaidų. Taip, iš tikrųjų, reikia labai griežtai e, reikalauti, kad būtų laikomasi taisyklių. Ir yra ne vien Olafas, yra taip pat ir audito rūmai, kurie prižiūri, kad ES lėšos būtų naudojamos gerai. Toliau ponas Blanko Lopes. Dėkoju, jūs e, turite nemažai gerų minčių, e, esat nusiteikusi labai tvirtai, ryštingai, tai yra labai gerai. Aš noriu kalbėti apie demografinės problemas, nes tai yra vienas iš didžiausių mūsų žemynų tenkančių iššūkių. E, Europoje matome didžiulių demografinių skirtumų ir tie skirtumai trukdo mums sugrįžti į tvaraus ir realaus augimo kelią. Regi, ekonominės regioninės ir teritorinės sanglaudos tikslai turėtų būti nustatytis išvilginti į demografinius iššūkius. Reikia daryti viską, kad ES suvoktų šių problemų e, svarbą. Reikia kažką e, e, daryti tam, kad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 pasakėte, nes iš tikrųjų iškelėte labai rimtą klausimą. Europos Sąjunga susiduria iš tikrųjų su e, gyventojų uh, skaičiaus mažėjimo problema. Uh, turime rimtųjų demografinių iššūkių. Ir paskaičiuota yra, kad 2030 metais vienas iš trijų europiečių bus vyresnis nei 60 metų tai be abejo turės labai rimtų padarinių mūsų ūkiui. Ir šis reiškinys panašu, kad gali tik mažėti dėl to, kad gimstamumas tebelieka labai mažas, o iš kai kurių regionų žmonės išvyksta kitur. Valstybės narės e, privalo pasiruošti galimiems e, sunkumams ateityje. Pavyzdžiui, apie tai reikia galvoti, kai e, formuojama yra profesinio rengimo programa, kai galvojama apie naujas darbo vietas bei apie socialinės paslaugas. Nes, kaip jau minėjau, socialinis matmuo yra nepaprastai svarbus. Nemažai Europos gyventojų sensta. Pagyvenusių žmonių e, turime vis daugiau ir daugiau ir kažkas turės jais rūpintis šiais klausimais mes turėsime uh, dirbti su komisijos nariu, kuris yra atsakingas už užimtumą ir socialinius klausimus. Turėsime taip pat uh, atsižvelgti e, tam, kad sanglaudos fondo lėšos galėtų būti pritaikytos reikalingoms priemonėms finansuoti. Nes ta problema, kurią jūs paminėjote, tai yra aktuali daugeliu valstybių narių. Ačiū toliau, ponas Helman. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Kretu, norėčiau e, grįžti prie miestų ir miestų politikos. Ar rengėtis ginti 5 procentų e, slengsti e, Tai yra prievalė 5 procentus lėšų iš vieno iš regionų plėtros fondo skirti miestams. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad egzistuoja paradoksas, e, kurį sukuria reglamentas numeris 1309. Ten kalbama apie kaimo vietovių plėtrą. E, ir iš tikrųjų padvi, dvigubin, dubliuojasi nuostatos. E, nes e, numatomas finansavimas tai pačiai sričiai iš dviejų fondų. Ar jūs rengėtės imtis uh, veiksmų, kad aiškiai nubrėžtumėte skiriamąją ribą tarp tų dviejų fondų ir užtikrintumėte, kad projektai nebūtų finansuojami iš dviejų šaltinių. Ši problema egzistuoja daugelį sričių, pavyzdžiui, Liublinė Lenkijoje, iš kurio aš, aš esu kilęs. Pirmininkė, ačiū, turite dvi minutės atsakymui. Ačiū. Jau sakiau ir dabar dar pakartosiu, kad miestai yra esminis regionų politikos aspektas, o minėti 5 procentai yra numatyti iš in, pagal integruotą regionų politiką. Ir vertinant regionų politiką bendrai, ji apima ir finansavimą miestams. Svarbiausia yra rasti naudingiausią sprendimą, kuris užtikrintų miestų dalyvavimą. Nes, kaip žinote, kai kurie miestai akcentuoja, kad subsidiarumo principas yra netaikomas ir kad mes neturime jokių teisių kištis į regionų vystimasi. Kita vertus, yra parengta miestų plėtros melinoji e, knyga ir reikėtų nepamiršti, kad dabar vyksta viešosios konsultacijos šiuo klausimu, kur e, aiškinamės, kokie prioritetai šioje srityje egzistuoja Europos lygmeniu. Reiktų palaukti tų konsultacijų baigties. Manau, kad diskusijos vykstančios Europos parlamente turėtų akcentuoti e, tų konsultacijų išvadas. O dėl finansų ir finansavimo. Apie tai e, kalbėsime su komisijos nariu atsakingu už kaimų vietovių plėtrą ir sieksime veiksmingiausio įmanomo sprendimo, panaudosime lėšas ten ir taip, kur jos duotų daugiausia naudos ir žinoma, stengsime bet kokią kainą išvengti lėšų švaistimo. Ponas Mansūr, ačiū ponė pirmininkė, ponė paskirtoji komisarė. E, čia yra trys užžiūrio departamentų atstovai. E, tai yra salų esančių trijose vandenynuose atstovai. Mes esame tų, tų, tų salų atstovai. Aš klausiausi e, jūsų atsakymo apie makroekonominius kriterijus, tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į pražutingas pasiekmes, kurios ištinka, jeigu dogmatiškai taikomos tos nuostatos užžiūrio departamentams, kurie ir taip yra e, prastesnėje E, situacijoje lyginant su, kitomis, su kitais regionais ir jų galimybės plėtoti ekonomiką yra menkesnės. Noriu paklausti, ar jūs nemanote, kad reikėtų pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis, kad toms teritorijoms būtų sutikta galimybė E, netaikyti griežto taupimo priemonių, siekti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Ar galite patikinti, pažadėti, kad tą klausimą kelsite busimoje komisijos narių kolegijoje, kad vykdant politiką į tai būtų labiau atsižvelgta, ypač svarstant politikos priemonės ir stabilumo ir augimo pakto taikymą? Ačiū. Mulțumesc foarte mult. Uh, am spus. Ačiū. Aš jau sakiau, kad aš pritariu jūsų nuomonį. Jūsų kolegai iš Reunijono nuomoniai, kuris jau uždavė klausimą ir klausė apie sankcijas, kurios būtų taikymos taikomos regionui dėl politinių sprendimų priimamų Paryžiuje. Reikėtų sukurti darbo grupę draugė su komisijos nariu Katainen, kuris bus atsakingas už ekonomikos saugimą ir darbo vietas. Ir sus, įtraukti tų, to regiono vadovą ir e, svarstyti, deba, diskutuoti ieškant geriausiai įmanomą sprendimą. Mes negalime pakeisti reglamento, kuris buvo parengtas ir kuris jau galioja. O stabilumo pakto nuostatų taip pat privalu laikytis, nebent taryba pakeistų orientacinės gairias. Lapkričio mėnesį pirmininkaujančios Italijos pasiūlymas tuo klausimu bus svarstomas. Tačiau aš nemanau, kad mes pakankamai pasinaudojame lankstumo galimybėmis, kurios ir taip egzistuoja stabilumo pakte. Numatyta galimybė suteikti pagalbą e, sunkioje padėtyje atsidūrusioms šalims, o ypač atokus regionai yra e, ypatingai vertingi Europos Sąjungai. Todėl turime daryti viską, kad išlaikytume su jais kiek įmanoma glaudesnį kontaktą ir darytume viską, kad užtikrintume sklandų tų regionų ekonominį vystimas ir raidą Europos Sąjungoje. Ir galiu pažadėti Jums, kad aš skirsiu jiems ypatingą dėmesį, nes tie regionai mm, yra geografiškai labai nutolę nuo pagrindinės ES teritorijos. Dažniausiai tai yra salos, kurios geografiniu požiūriu yra sudėtingoje situacijoje, o daugiametė e, daug, finansavimo programa, manau, bus naudinga tų regionų gyventojams, nes jų statusas, ypatingas statusas yra įtvirtintas e, sutartise. Ačiū toliau ponas Arimon. Ačiū pirmininkė gerbiama ponė Kretu. Aš norėčiau dar pasiteirauti dėl valdymo įvairiais lygmenimis. Daugia pakopio valdymo, bet tai kalbama ir reglamento penktame straipsnėje. Remiantis tuo straipsniu, vietos ir regiono ligmens partneriai turėtų būti laiku įtraukti į teisės aktų rengimo projektus. Atsakydama į raštu e, pateiktą klausimą, jūs nurodėte, kad e, vadovausitės Elksenos kodeksu. E, aš manau, kad labai svarbu yra išvengti ir interesų konflikto. Tai tikrai gražų žodžiai, bet dar gražiau būtų viskas įgyvendinta ir praktikoje. Ir čia pateiksiu štai kokį klausimą. Kaip konkrečiai komisija stebės, kad šį principą valstybės narės įgyvendintų ir kas atsitiktų, jeigu valstybės narės nepakankamai tuo principu vadovausis, ar komisija turi kažkokių tai planų? Ačiū Jums skiriama dvi minutės atsakyti šį klausimą. Dėkoju. Kaip jau sakiau anksčiau, mums labai svarbu, kad struktūrinių fondų lėšos būtų panaudotos teisingai. Aš noriu padėkoti ankstesniam regionės plėtros komisarų už tai, kad jis kovoja dėl penkto straipsnio įtraukimo. Dėl e, šio straipsnio dėka e, yra prisimti įsipareigojimai atsižvelgti į vietos ir regionų institucijų, miestų nuomonę visais proceso etapais. Šio proceso kriterijai yra tikrai svarbus, sudarant ir partnerystės e, susitarimus. Jeigu jūs patvirtinsite mano kandidatūrą ir Aš irgi prisidėsiu prie partnerystės susitarimų sudarimo, bendradarbiaudama su komisaru Hana. E, noriu pasakyti, kad vis dėlto šalis tikrai skiriasi, skiriasi pietų ir šiaurės šalis, rytų ir vakarų šalis. Ne visose šalise e, yra tradicija į procesus įtraukti ir vietos bei regionų institucijas. Pavyzdžiui, anksčiau nebuvo prievalės įtraukti į procesus ir socialinius partnerius. Bet dabar, kai mes deriname veiklos programas su valstybėmis narėmis, reikalavome, kad dalyvautų ir socialiniai partneriai. Mums svarbu, kad e, teikiami e, pasiūlymai, e, kurios gauname iš valstybių narių, būtų aptarti ir vietos lygmenių. Tai e, yra tam tikra garantija, kad e, lėšos nebus, kad lėšos nebus išsvaistytos tokiems projektams, kurie neturės tiesioginės naudos ES piliečiams. tikrai neteisinga, jeigu lėšos panaudojamos tokiems projektams, kurie net neša naudos ES piliečiams yra tokių regionų, kur mes negalime savo tiesiog leisti prabangos e, e, lėšas panaudoti tose sritise, kurios nepasitarnauja piliečiams. Lėšos turėtų būti panaudojamos socialiniams tikslams. Ir be abejo, e, dėrybų metu aš tikrai laikysiuos tokios griežtos pozicijos. Tikiuosi, kad ir bendradarbiaudama su jumis nuolat informuosiu, kaip yra įgyvendinami projektai. Čia svarbus vaidmuo tenka ir regionų komitetui, nes regionų komitete susitinka vietos regionų valdžios atstovai. Mes turėtumėm e, pasinaudoti vairių regionų jau sukauptą patirtimį. Yra tokių regionų, kuriuose trūksta universitetų. Ten, pavyzdžiui, tiesiog universitetų nėra e, ir tikrai tai reikia atsižvelgti. Atsiprašau, bet e, vis dėlto tikrai labai vėluojame, priemu jūsų atsiprašymą. Dabar norėčiau e, suteikti žodį poniai Reintke. Pone pirmininkė, pone Kretu, mėly kolegos, uh, Valstybės narės yra skatinamos įtraukti į partnerystės sutartis ir programas ypač pažydžiamas grupės, marginalizuotas grupės. E, minima Romų grupė e, e, socialinio fondo nuostatose. Tačiau, remiantis ankstesnė patirtimi, neaišku, ar valstybės turėtų klausyti šio raginimo. Noriu paklausti, Kaip jūs, kaip būsima komisijos narė, užtikrinsite, kad tokios e, ypač e, nepalankioje grupėje atsidūrusios, nepalankioje patirtyje atsidūrusios grupės kaip e, Romai pasinaudotų šią politiką ir kaip rengėtės dirbti su kitais komisijos nariais, kad to pasiektumėte? Turiu klausimą apie vyrų ir moterų lygybę, tas, nu, ta nuostata įtvirtinta reglamente dėl ES fondų, tačiau nuostata nėra aiški. Lyčių integravimas neapsiriboja vien Europos socialinių fondų. Galima jį taikyti ir Europos regionės plėtros fonde ir sanglaudos fondo lėšas panaudojant. Kaip jūs rengite tą principą taikyti, panaudojant sanglaudos fondo lėšas ir kaip užtikrinsite, kad tas lyčių lygybės principas atsispindėtų sanglaudos politikoje? Ačiū. Turime du klausimus, bet vis tiek skiriamos tik dvi minutės atsakyti juos. Ačiū. Sunt cei cărora trebuie să... Tikriausiai jau žinote, kad e, būtent labiausiai pažeidžiamoms grupėms ir turėtumėm skirti didžiausią dėmesį. Neturėtumėm palikti nuo šalyje nieko. Europos parlamentas kuo puikiausiai žino, kad dar neprabėgo nei, neprabėgo nei metai, e, net ir pusmetis nuo tada, kai pradėjome diskutuoti apie Romams skirtą strategiją. Tai yra europinė problema, ji yra susijusi ne su viena ES valstybė nare, bet su visa ES, taigi visi kartu turėtumėm stengtis tą problemą ir išspręsti. Toliau dėl regioninės politikos. Nėra įmanoma sutelkti dėmesį tik, tik ties viena mažuma. Yra skiriamos lėšos tam tikram e, regionui. Ir tiesa yra ta, kad e, didžiausią finansavimą gauna mažiausiai išsivystę regionai. Kai kuriuose iš tų regionų e, gyvena daug Romų mažumos atstovų ir tie, kas e, valdo programų įgyvendinimą, skiria pakankamai dėmesio ir šioms e, mažumų bendruomenėms. Už struktūrinius fondus e, atsakingas komisaras irgi daug dirba šioje srityje. Man jūsų iškelta problema labai aktuali, nes aš esu iš Rumunijos, kur gyvena daug Romų tautybės asmenų. Buvau neseniai nuvykusi ir Italiją ir stebėjau, kaip ten yra integruojami romų tautybės asmenys į visuomenę. E, yra įgyventinami įvairūs projektai, kad, e, pavyzdžiui, romų vaikai lankytų mokyklas. Mačiau nekartą, kaip e, policija atvykdavo į Romų tautybės asmenų namus ir užtikrindavo, kad vaikai išeitų į mokyklą. Mes e, Romų bendruomeniai turime aiškiai parodyti, kad kai kurie klausimai tikrai labai svarbus. Pavyzdžiui, kad e, vaikų švietimas arba sveikatos apsauga. Turime e, ir tai bendruomeniai aiškiai nurodyti, kokios yra mūsų prioritetos. Prioritetai. Aš suprantu, kad e, šios bendruomenės laikosi kitų tradicijų, bet visiems turėtų būti taikomas tas pačios normos. Taigi, aš buvau nuvykusi į Italiją, mačiau, kaip ten konkrečiai yra gyventinami kai kurie projektai. Uh, nes e, ir toje šalyje, Italijoje, irgi buvo išreikštas susirūpinimas, kad ne visos lėšos teisingai panaudojamos arba veiksmingai panaudojamos. Problema yra tikrai labai aktuali ir mes negalime užmerkti prieš ją akis. Turime e, imtis veiksmų, bet čia reikalingas integruotas požiūris. Manau, kad tai susiję ir su socialinių reikalų komisaro portfeliu. Ir esu tikra, kad per ateinančius penkerius metus šioje srityje bus dirbama siekiant pagerinti šių bendruomenių gyvenimą. Taip galėčiau atsakyti šį klausimą. Aš atsakydama jūsų antrą klausimą galiu pasakyti štai, kad tikrai per pastarosius penkerius metus daug dirbau su šiuo klausimu. Džiaugiuosi, kad jūsų paminėtas principas pastaraisiais metais tapo ex ante principu. Ką reiškia ex ante? E, tai reiškia, kad prieš suteikiant finansavimą kažkokiam tai projektui, ta sąlyga, ex ante sąlyga privalom, e, turi būti būtinai įgyvendinta. Uh, Turi būti paisoma ir kitų sąlygų, pavyzdžiui, kaip kad lyčių lygybė ar panašiai. Jeigu nėra įgyvendinamos ex ante sąlygos, tai nesuteikiamas finansavimas ir visam projektui. Mes neturėtumėm pamiršti ir neįgalių asmenų poreikių, mažumų poreikių turime rūpintis visomis mažomis, ar tai būtų Romai ar kitos mažumos. Išklausėme ilgą atsakymą. Būsiu priversta e, ateityje jums skirti tik vieną minutę atsakymams. Prašau laikytis e, pasisakymui skirto laiko. Toliau klausimą užduoda ponas Viktor Uspaskich. Thank you, Chair. I will speak uh, Lithuanian. Pirmininkė, kalbėsiu lietuviškai. Tikiuosi, kad e, jūs būsit komisarė, todėl kad visiškai kompetinkai atsakinėjate klausimus, bet dauguma klausimų kartuojasi, tai nenori gaišti laiką ir apie įsisavinimą, mano buvo klausimas, yra apie prioritetinius um, kryptis ir taip toliau. Aš užduosiu šitą kitokį klausimą, nes jums teks komisijos vardu kartu priiminėti sprendimus. E, kaip žinoma, tiesiogiai e, verslui parama, bet kokia išimtis praktiškai iškreipė konkurenciją. Ir e, šitoje vietoje aš galvoju, neverta pradėti atsisakinėti tiesioginės paramos verslui, o daugiau skirti lėšas į infrastruktūrą, kad visi lygiai verčiai ir bet kada galėtų įsitraukti į verslą, jeigu norės. Vienas dalykas ir dabar pakartosiu dar vieną praktika parodo mūsų šalyje paskirstytas SAPART programos pinigai, praktiškai 2 trešdėliai 310 įmonių pas mus bankratavo. Tai reiškia, į vienas reikis buvo daugiau skirta lėšų, negu gali įsisavinti rinką, vartotojais ir taip toliau. Ir bankratuoja. Tai va šitoj vietai, ką reikia daryti, kad pinigai būtų iš tikrųjų efektyviai išnaudojami. Ačiū. Thank you. Jūs turite tik dvi minutės atsakymui. Dėkoju Jums uh, už klausimą ir aš stengsiuosi neviršti man skirto, uh, atsakymų skirto laiko. Dėkoju už tai, kad jūs taip išsakėte savo nuomonę. Aš asmeniškai esu įsitikinusi, kad a, uh, tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Kodėl? Todėl, kad mes visi norime dirbti taip, kad lėšos būtų svaistumos kuo mažiau. Be to, tai, ką, apie ką Jūs kalbėjote, yra susiję ir su a, pasiūlymais, kurie yra išdėstyti valstybių narių veiksmų programuose. Ten daug dėmesio yra skir, a, skiriama infrastruktūrai, kuri reikalinga a, verslui. Ir ši infrastruktūra, kaip Jūs ir minėjote, yra nepaprastai svarbi nes e, būtent e, inf nuo infrastruktūros priklauso mūsų sėkmė, tai yra esminis elementas. Ir e, mes turime skirti daugiau lėšų tam, kad sukurtume tinkamą terpę verslui, ypač tokį terpę, kuri būtų palankiai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra mūsų ūkio stuburos. Ir aš manau, kad mes turime dirbti būtent vadovaudomėsi tokia dvasia. Kiekviena valstybė narė turi savo tematinius prioritetus, tematinius tikslus ir nustatydama tuos tikslus tikslus, kiekviena valstybė narė gali nuspręsti, e, kaip reikėtų leisti lėšas tam, kad būtų atsižvelgta į kiekvieno regiono poreikius. Aš manau, kad mes turime gerai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Labai svarbu yra e, aiškiai suvokti, kokie pokyčiai yra reikalingi ir kaip prie jų galėtų prisidėti e, Europos parlamentas. Aš tikiuosi, kad iki 2015 metų pabaigos aš galėsiu Jums pateikti pranešimą kuriame bus nurodyta, kokiu rezultatu davė dabartinė mūsų politika. Ir taip pat, kaip mes, e, tikiuosi, kad mes galėsime tinkamai įsisavinti anksčiau išmo, išmoktas pamokas. Aš kalbėsiu e, švediškai, sako e, ponia Hed. Jūs, jums puikiai yra žinoma, kad Administraciniai, instituciniai gebėjimai šioje srityje vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį, būtent nuo jų priklauso, kaip bus naudojamos tunkarimos lėšos. Ir tam, tikro, tam tikros pastangos davė gerų rezultatų, bet manau, kad vis dar matome, kad labai dažnai netinkamai lėšos yra pritaikomos, panaudojamos regionuose. Kaip Jūs galvojate, mes galėtume spręsti šią problemą? Ar mums reikia kažkokių naujų, geresnių taisyklių, ar galime tai daryti kitaip? Kaip galima būtų gerinti ir stiprinti administracinius gebėjimus, nes tai, tai yra būtina, bet reikia tinkamai gerinti tuos administracinius gebėjimus. Toliau, partnerystės susitarimai. Kaip jūs ketinate reikalauti, kad daugiau dėmesio būtų skirima nevyriausybinėms organizacijoms? nes ir jos vaidina svarbu vaidmenį gyvendinant e, e, teritorijų e, regionų plėtros politikos tikslus. Dėkoju, aš manau, kad administraciniai gebėjimai yra kur kas svarbesni nei skiriamas valstybėms narėms finansavimas. Be administracinių gebėjimų regionai ir valstybės narės nesugebės veiksmingai pasinaudoti skiriamo finansavimu tam, kad tai būtų e, naudinga piliečiams. Taigi aš jums pritariu, administraciniai gebėjimai yra nepaprastai svarbus dalykas, kai kalbame apie tinkamą e, lėšų įsisavinimą ir tinkamas investicijas. Tai yra nepaprastai svarbus dalykas ypač mažiau įsivyščiusiuose regionuose. Tai yra tuose regionuose, kuriems labai sunku yra įsisavinti ES skiriamą finansavimą. Šių regionų administracijos labai dažnai neturi tinkamų administracinių gyvėjimų tam, kad galėtų pasinaudoti ES lėšomis. Ką reiškia administraciniai gebėjimai? Administraciniai gebėjimai reiškia e, gebėjimą tinkamai pritaikyti galiojančius teisės aktus ir užtikrinti, kad finansavimas būtų atneštų kuo daugiau naudos e, gavėjui. Dažnai yra vėluojama, pavyzdžiui. Ir tai yra dėl to, kad e, e, administracijos, tiesiog institucijos nesusitvarko. Be to, aš manau, kad Ir tie, kas prižiūri, kaip buvo panaudotos lėšos, turėtų taip pat e, ta, e, turėti daugiau gebėjimų tam, kad tinkamai galima būtų atlikti visus auditus. Aš esu iš šalies, kuri tik prieš, e, mažiau nei prieš 25 metus atsikratė komunizmo jungo. Ir aš puikiai žinau, kad administraciniai gebėjimai yra labai svarbu, nes kartais uh, E, kokios nors priemonės pasiteisina, o kitos, pavyzdžiui, gali būti visiškai nenaudingos. Pas mus, pavyzdžiui, būtent atliekant viešuosius pirkimus padaroma daugiausia klaidų. Kartais e, Kartais mes turime paremti valstybės narės tam, kad jos galėtų pasinaudoti finansinėmis priemonėmis. Ir tuo mes rūpinsimės. Labai ačiū. Na, iš tikrųjų, jūs mums turite e, daug ką pasakyti, bet vis dėlto prašau pasižiūrėti ir į laikrodį. Toliau e, žodis poniai Spiraki. Prašom. Ačiū. Dėkuoju, panė pirmininkė, e, e, kreditų, e, kreditavimo krizė, kuri atsirado po to, kai mūsų ištiko finansų krizė, sumažino mažo vidutinio verslo galimybės rasti finansavimą. Ir per dabartinį programavimo laikotarpį bandoma yra spręsti šią problemą, skatinant aktyvesnį privačios sektoriaus dalyvavimą finansavime. Kaip jūs, kaip paskirta komisijos narė, manote, ar e, dabar taikomos priemonės e, nepagilins e, dabartinės krizės? Aš esu iš Graikijos ir vaspu išpūkės, žinau, su kokiamis problemus susiduria nemažos vidutinės bendrovės, nes mes pirmaujame pagal nedarbo nedarbo lygį. Ar kaip galima būtų geriau panaudoti struktūrinių fondų lėšas? Uh, sigur că, în primul rând, nu cred că trebuie să... Ačiū. Na, visų pirma, norėčiau pasakyti štai ką. Tikrai Labai užjaučiu Graikijos gyventojus dėl to, ką jiems teko išgyventi per pastaruosius metus susidūrus su ekonomikos krize. Vis dėlto nuo krizės nukentėjo ne vien tik tais Graikija, bet ir kitos šalis. Valstybėms narėms tikrai teko nemažai kovoti tam, kad galėtų vykdyti įvairius biudžeto reikalavimus. Nors biudžetas ir sumažėjo, buvo pribotas ir investicijos. Mes tengiamės e, susidoroti su biudžeto apribojimais. Bet čia buvo, reikėtų nepamiršti ir europinės pagalbos. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais 75 e, procentai visų investicijų Graikijoje įvyko ES dėka iš ES biudžeto. Ir aš tikiuosi, kad e, tai mums padės ir ateityje įgyvendinti regionės plėtros programas. Regioninės plėtros investicijos yra tikrai būtinos ypač tose šalise, kurios nukentėjo nuo krizės, nes puikiai suprantame, kad e, viešieji ištekliai tikrai yra e, labai riboti. Taigi e, tos šalis nusipelno pagalbos ir galiu patikinti, kad ir toliau didelį dėmesį skirsime Graikijai. Dėkuoju toliau, pane Dansilė. Ačiū. Korinė. Aš tikiuosi, kad tau tikrai labai pravers patirtis sukaupta Europos parlamente. Ypač e, ji padės bendradarbiauti tarp komisijos ir Europos parlamento. Aš esu įsitikinusi, kad e, mūsų būsimas bendradarbiavimas e, tikrai bus sėkmingas. Prieš tai pasisakę kolegos minėjo įvairias klaidas įgyvendinant veiklos programas. Ką reikėtų daryti, kad e, veiklos programos, gyvendinant veiklos programas klaidų skaičius sumažėtų? Ši problema buvo labai aktuali praėjusių programavimo laikotarpiu, bet aš manau, kad ši problema išlieka ir dabartiniu laikotarpiu. Labai ačiū. Ypač dėkoju už malonius žodžius. Be abejo, aš palaikysiu nuolatinius kontaktus su visais jumis. Kaip jau sakiau ir anksčiau, praėjusiu laikotarpiu 2007-2014 metais tikrai įsivėlė nemažai klaidų įgyventinant veiklos programas tų klaidų skaičius buvo gana didelis ir mums e, tenka užduoti simtis tokių priemonių, dėl kurių klaidų skaičių sumažėtų. Kai kuriais atvejais 7 e, procentai arba 1 procentų 1 e, procento klaidų sudarė įvairūs sukčiavimai, Kai kuriais atvejais tiesiog buvo sustabdytas netgi finansavimas iš ES fondų dėl itin didelių sukčiavimo apimčių. Mes turime dėti bendras pastangas, kad tai nebepasikartotų. Labai svarbu vykdyti geresnę kontrolę. Tiek valstybės narės, tiek ir komisija turi atidžiau kontroliuoti, kaip panaudojamos e, fondų lėšos. Ir čia norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Nemažai klaidų yra ir administracinės klaidos, e, kurios atsirado dėl to, kad e, nebuvo pakankamai išmanomi teisės aktai. Ir tam taip pat turime skirti daug dėmesio. Tu ko puikiausiai žinai, kad mūsų regione kilo problemų dėl viešųjų pirkimų, Komisija e, ketina e, siūsti savo ekspertus į tą regioną, kurį vietos lygmenių bendraus su nacionaliniais ekspertais vietinė administracija. Yra ir e, kitų valstybių narių, kur naudojama tokio tipo pagalba įgyvendinant kitas programas. Aš manau, kad tokiu būdu galėsime geriau išspręsti šią problemą. Tikrai nedėsime mažiau pastangų spręsdami tokias problemas. Toliau ponas Bogovič, prašom. Ačiū. Gerbiama paskirtoji kandidatė, jūs esate iš Rumunijos, aš iš Slovenijos. Na ir abiejose šiose šalise e, kyla problemų dėl struktūrinių fondų lėšų panaudojimo, galbūt ir dar kai kuriuose kitose šalise. Man atrodo, kad didžiausia problema yra nesugebėjimas lėšas iš įsisavinti, o ne lėšų trūkumas. Jūs jau minėjote, kokias e, problemas reikėtų išspręsti rengiant e, programas. Aš manau, kad mes turėtumėm sutelkti savo dėmesį ties partnerystės programomis. E, komisija turėtų užtikrinti programų vertinimą reikėtų nustatyti, ar užsibriežti tikslai buvo pasiekti ar ne. Mokėjimai, finansavimas neturėtų nutrūkti. Komisija turėtų teikti paramą, bet taip pat turėtų daryti ir didesnį spaudimą valstybėms narėms, kad ir šio savo ruoštų atliktų namų darbus. Prašom, Dėkoju. Pasisakysiu trumpai. Iš tikrųjų, per pastaruosius metus kilo problemų. Jūs teisingai pastebėjote, kad kai kurios šalis susidūrė su dideliais sunkumais. Aš galėčiau priminti anksčiau iš savo išsakytų žodžius, nežinau, kad čia dar galėčiau pridurti. Mes tvirtiname reglamentus, jie, toliau, jie vėliau turi būti įgyvendinami. Valstybės narės e, kuo puikiausiai turi suprasti, kad lėšas reikia panaudoti prasmingai. Nereikia pamiršti e, šio principo. Nereikia mažinti programų kokybės, o taip pat ir gebėjimo įsisavinti lėšas. reikėtų stalti savo dėmesį ties tam tikrais prioritetais. Tai mums padės išvengti fragmentavimuose. Regionuose, regionuose svarbu įgyvendinti skaitmeninę darbo tvarkę, e, padėti valstybė, valstybių narių mažoms bei vidutinėms įmonėms, taip pat skatinti tokias technologijas, kurios, e, kurių dėka į atmosferą išmetama mažiau CO2. Aš nenorėčiau grįžti prie administracinių gebėjimų klausimą, nes apie tai jau kalbėjau nemažai praeitie. Man atrodo, kad finansavimas yra pakankamas, bet nepakankami sugebėjimai lėšas įsisavinti ir panaudoti. Aš vis dėlto esu nusteikusi optimistiškai. Manau, kad mes turėtumėm paraginti valstybės narės bent iki 2015 metų pasistengti lėšas panaudoti prasmingiau. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Pani przyszła komisarz. Unia... Ačiū ponia pirmininkė, sako ponas Petrovski. Gerbiame paskirtoji komisijos narė. ES yra skyrusi paramą Ukrainai, tačiau ta parama nieko neduos, jei Ukrainos transporto tinklas nebus sujungtas su ES transporto tinklu. Neturime reikalingo koridoriaus tarp Ukrainos ir rytų Europos e, einančio per Lenkiją ir kitas rytinės ES e šalis kaip e, toks panašus į tokį, kuris eina per Liubliną. Noriu paklausti, ar komisija palaikys priemonės pagal sanglaudos politiką, turiuomenį investicijas ir e, Europos van, vandens e, tinklų e, sukūrimo priemonę. Prašau, jums atsakymui dvi minutės. Visi e, rodome solidarumą Ukrainos žmonių atžvilgių. Ir aš e, taip pat kalbėjau apie šalis, kurias, kurios nori įstoti Europos Sąjungą, kurios puoselėja tokius siekius. Europos Sąjunga priemė sprendimą per kitus penkis metus e, nevykdyti jokios plėtros. Tačiau regionų politika vaidina svarbesnį vaidmenį šiame kontekste. yra programų skirtų būtent tokioms šalims. Taip pat ir makro regionų kontekste yra stoji, pasirengimo stojimui priemonės, e, kuria, kuria, kurios kuriomis rūpinsis ponas Han, kuris bus atsakingas už kaiminystę ir plėtros darybas, turiuomenį Moldovą, Serbiją, kitas šalis. Uh, O kalbant ap, konkrečiai apie šią strategiją, Ukraina dalyvaus šiuose priemonėse, kad gautų konkrečią paramą ir kad galė, ir, ir norime paremti to regiono gyventojus. Infrastruktūros projektai, žinoma, svarbus ir mums, mūsų regionuose. Jūs žinote, kad didelė sanglaudos fondų uh, dalis yra skirta infrastruktūros projektams ir su ponu Han atsakingu už kaiminystės politiką, apie tai kalbėsiuosi, taip pat kalbėsiuosi su kolegomis iš transport, transporto generalinio direktorato. Tai leis geriau suvokti ir įsigilinti, kaip trans, transporto padėtis galėtų tobulėti ir kaip tie visi aspektai galėtų būti integruoti, apimant ir kaiminystės politikos elementus. Sorry. Ne, Valina. Senora Kretu, sinduda. Labas rytas, ponia Kretu. Kaip jūs tikriausiai žinote, daugybė miestų ir miestelių ir mano miestas nesulaukia vėluojančių mokėjimų iš įvairių fondų. Kokių priemonių imsitės, kad paskart, pas, paspartintumėte e, mokėjimus? Taip pat noriu užduoti klausimą apie naujasias nuostatas, įtvirtintas 23 straipsnėje. Ten kalbama apie makroekonominės makroekonominius kriterijus dėl lėšų panaudojimo iš fondų. Tai yra, miestai ne, negali pretenduoti į lėšas, jeigu jie netenkina tam tikrų reikalavimų deficito e, neviršymo srityje. Pavyzdžiui, mano šalyje, Ispanijoje, taip ir įvyko. Viena iš, vienas iš regionų turėjo teisę į 34 procentus lėšų, tačiau gavo tik 10 procentų. Ar jūs Kaip Jūs vertinate tokią situaciją, ypač tais atvejais, kai tie regionai, tiems regionams ypač reikia investicijų ir jie nori pasinaudoti tokių fondų lėšomis? Taip, pabandysiu atsakyti. Bet atsakinėdama į pirmąjį pono Vanistelrojaus klausimą jau kalbėjau apie didelę problemą, tai yra 23,4 milijardų eurų skylę, ne, nepervestus mokėjimus. Ir sakiau, kad komisija rengėsi labai rimtoms diskusijoms, kaip rastis ilgalaikį šio klausimo sprendimą, kad būtų išvengta vėluojančių mokėjimų, e, nes tai turi labai e, rimtų pasiekmių konkrečių atskirų programų įgyvendinimui. Žinome, kad e, Tai labai sudėtingas klausimas ir mums reikalinga jūsų parama, kad jūs paremtumėte komisijos pasiūlymus dėl 2015 metų biudžeto, taip pat 2014 metų biudžeto. Kad šie klausimai, vėluojančių mokėjimų klausimai būtų išspręsti, ypač naudos gavėjo atveju. O dėl papildomų kriterijų. Parlamentas ir taryba e, pritarė tokioms nuostatoms, taip pat tam, kad jos būtų, įgyvendin, kad jos būtų gyvendintos e, subalansuotai konkrečiose valstybėse narėse, atsižvelgiant į jų e, konkrečią situaciją bei ekonomikos padėtį. Aš esu pasirengusi pasitelkti tas nuostatas. Pavyzdžiui, komisija turi galimybę svarstyti su parlamentu galimybę suspenduoti na, tikimės, kad niekada ne, neprireiks e, suspenduoti e, pagalbos teikimą kuriai nors šaliai, tačiau galiu Jūs patikinti, kad komisija e, imsis visų reikalingų priemonių reaguodama į į tokias situacijas. Noriu dar kartą pabrėžti, finansavimo suspendavimas ir tų makroekonominių nuostatų pritaikymas yra paskutinio poveikio priemonė, kurią komisija gali pasitelkti po ilgo proceso, išklausiusi valstybės narės paaiškinimų. Diskusijos trunka mėnesių mėnesiais dėl to, kaip reiktų įgyvendytas makroekonominės sąlygas ir reikalavimus. Pane Dinolfi, ačiū. Aš norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta apie kovą su sukčiavimu. Aš tikiuosi, kad e, paskirtoji komisarė e, ateityje patvirtins e, priemonės skirtas kovai su šiuo reiškiniu. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie instrumentus, e, kurių, kurie buvo e, taikomi praeitįje. Dažnai tai buvo kiekybiniai instrumentai. Buvo e, vertiname panaudotas, panaudotų lėšų kiekis, dydis, bet nebuvo atsižvelgiama į tai, ar lėšų panaudojimas pasiteisino, ar buvo jos kokybiškai panaudotos, kaip ateityje turėtų bus atliekamas panaudotų lėšų vertinimas. Dėkoju. Na, iš tikrųjų, tai, ką jūs sakote, susiję su skaidrumo principu. Aš visiškai netoleruosiu jokios sukčiavimo. Sieksiu kiek įmanoma glaudesnio bendradarbiavimo su Olaf. Uh, Šis bendradarbiavimas turi būti nuolatinis, būtina imtis priemonių šioje srityje, tiek vykdant prevenciją, tiek ištaisant jų padarytas klaidas. Nuo pat pradžių valstybėms narėms, o taip pat ir regionams reikėtų teikti informaciją apie tai, kaip kovoti su sukčiavimu, reikėtų pagerinti ir viešųjų pirkimų procedūras, taip pat paisyti jau egzistuojančių taisyklių bei direktyvų. Uh, Čia galėčiau paminėti ir tokį dalyką, kaip techninė pagalba valstybėms narėms reikėtų padėti geriau panaudoti išteklius, bet apie tai aš jau esu plačiau pasisakiusi praeitie. Dabar kitas jūsų klausimas dėl vertinimo. Mano nuomonė yra svarbiausias dalykas sukurta pridėtinė vertė kurią atneši programų įgyvendinimas. Tai galėtų būti ekonomikos augimas, naujų darbo vietų e, kūrimas. Tai yra patys svarbiausi kriterijai, nes dabar mes išgyvename krizę. Tikrai nereikėtų paukoti kokybės, tai yra akivaizdu. Ir taip pat nereikėtų bet kokią kainą siekti uh, aukšto e, lėšų įsisavinimo, vien tik tais paties įsisavinimo vardan. Programos turi būti kokybiškos, jos turi turėti pridėtinę vertę. Aš žinau, kad e, anksčiau mes jau kalbėjome apie tokį kriterijų kaip BVP, bet tai neturėtų būti vienintelis kriterijus. Mūsų pagrindinis, vienas iš pagrindinių tikslų turėtų būti naujų darbo vietų kūrimas. Tai yra labai svarbus kriterijus, kuris turėtų būti naudojamas atsirenkant programas. Dėkoju toliau, panas Papadakis. Pone Kretsu, mano šalyje, tai yra Graikijoje, labai daug lėšų buvo investuota į infrastruktūrą, kuri yra reikalinga tam, kad būtų užtikrintas e, ekonominė plėtra. Mums reikėjo įvairios infrastruktūros įrangos, kad mes galėtume pasiruošti e, galimoms gaivaliniams nelaimėms, taip pat daug buvo investuota į mokyklas. Bet čia kila lėšų tinkamumo klausimas. Jei valstybės narės netaikys labai griežtai tų reikalavimų, kurių, netekis tų rekomendacijų, kurios, kurias gauna pagal Europos semestrą, tuomet, tuomet jie, jos gali prarasti lėšas, kurios yra labai naudingos regionų valdžios institucijoms. Ir tai bus pakengta visiems tiems projektams, kurie buvo pradėti gyvendinti. Aš norėčiau, kad jūs atsakytumėt labai trumpai ir aiškiai. Dėkuoju. Kai kalbame apie da, makro da, regionus, galima labai daug kalbėti apie labai bendrai, bet pagal struktūrinį dialogą mes keliame panašius klausimus, tuomet, kad yra reikalinga. Toliau finansavimas, įranga, infrastruktūrai, kuri yra reikalinga tam, kad galima būtų uh, tinkamai pasiruošti žemės drebėjimui ar potviniui. Čia galiu pasakyti, kad mes turime komisijos narį, kuris yra atsakingas už krizinės situacijas ir uh, Iš tikrųjų, dažnau iš savo regiono patirties, kad labai svarbu yra reaguoti kuo skubiau, tam, kad galime būtų sumažinti žmonių kančias, kurios e, yra susijusios su gavilinėmis nelaimėmis. Graikija, Ispanija, Portugalija, tai yra šalis, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės ir ta, e, aš norėčiau išsakyti savo solidarumą su šių žmonių, e, šių žmonių atžvilgiu. Uh, uh, Taip, iš tikrųjų, reikia atsižvelgti į krizės e, padarinius, reikia pasiruošti galimoms krizėms ateityje. Valstybės narės e, susidūrė su didžiuliais sunkumais. E, kartu reikėjo ir konsoliduoti savo finansus ir kartu bandyti atkurti savo ūkį bet nebejoju, kad ES e, finansavimas buvo naudingas, bet to taryba ketina priimti papildomų sprendimų lapkričio mėnesį. Dėkuoju toliau e, ponė Smolkova. E, mano klausimą uždavė kolega iš Lenkijos, todėl aš jo nekartosiu. Aš kalbėsiu apie Karpatų regioną. Uh, Žmonės iš Slovakijos, Vengrijos, e, Lenkijos ir iš dalies iš Rumunijos e, supranta, kad e, šis regionas yra nepaprastai svarbus. Mes ne šiaip savo pradėjome apie tai kalbėti. Šios šalės jau glaučiai bendradarbiauja tam tikrose sritise. Ir mums reikia, kad valstybės narės imtųsi dar didesnės iniciatyvos ir nebejoju, kad jos tą ir padarys. Uh, Aš norėčiau jūsų paklausyti štai apie ką. Ar jūs ketinate apsilankyti kokiuose nors iš mano minėtų regionų tam, kad jūs galėtumėte pažiūrėti, kaip naudojamos yra uh, lėšos? Aš norėčiau pakviesti jūs atvykti į Rytų Slovakiją, nes per vieną dieną jūs galėsite apsilankyti ir Lenkijoje, ir Slovakijoje, ir Vengrijoje, ir net Ukrainoje. Ir tuomet galėsite savo akimis pamatyti, kaip galima būtų tinkamai ir kuo geriau sukurti uh, šiam regionui reikalingą strategiją. Dėkoju už kvietimą. Makro regioninė strategija yra labai svarbi ir aš remiu šias strategijas, nes jos veršia valstybės narės bendradarbiauti tam, kad būtų įveikti bendri regiono iššūkiai. Ir reikėtų iš tikrųjų raginti valstybės narės e, bendradarbiauti kuo aukščiausių lygmenių. Pavyzdžiui, Dunojaus e, regiono e, strategija prasidėjo nuo to, kad Austrijos ir Rumunijos ministrai pirmininkais susitarė dėl tokio projekto ir po to prie jo prisijungė kitos šalės. Reikia suburti regiono valstybės nares ir jūsų minėtų šalių atstovai taip pat turėtų susitikti ir pagalvoti apie tai, kaip reikėtų sukurti tokią e, e, strategiją. Ir ta strategija turėtų apimti ne vien e, patį aukščiausią lygmenį, bet regionų lygmenį. Nes būtent regionai geriausiai žino, ko reikia tam, kad būtų patenkinti jų poreikiai. Negalima visko tikėtis iš Briuselio. Briuselis negali žinoti, ko reikia Baltijos jūros regionui, ko reikia Slovakijai ar Karpatų regionui. Valstybės narės turi prisimti atsakomybę už tokių makro regioninių strategijų įgyvendinimą. O dabar, reaguodama jūsų kvietimą, galiu pasakyti, kad, kad aš norėčiau apsilankyti uh, visuose regionuose, jų yra 276. Ponas An per penkerius metus sugebėjo aplankyti juos visus. Nu, taip, gal iš tikrųjų, tuomet ES buvo kiek mažesnė. Bet kuriuo atveju aš tikrai apsilankysiu tose regionuose, kuriuose, kurie gauna daugiausia paramos ir tose regionuose, kuriems labai gerai sekasi, bet e, daugiausia dėmesio aš skirsiu mažiausiai išsivyščiusiems regionams ir tiems regionams, kuriems e, labiausiai reikia mūsų pagalbos. Kartu su e, Reidži generalinio, direktor, generalinio direktorato vadovu mes kalbėjome, kad mes norime padėti šiems regionams, nenorime jų bausti, ne, tiesiog norime, kad valstybės narės kuo efektyviau naudotų skiriamą finansavimą. Important. Dėkoju. Labai svarbu yra būti išgirstam, bet liko 25 e, minutės, mes vėluojame. Liko dar dešimt e, narių norinčių užduoti klausimus, todėl norėčiau jūsų prašyti kalbėti kuo trumpiau ir e, kiekvienam atsakymui mes skirsime po vieną minutę. Toliau klausimą užduos ponia Šmit. NDPT. Ačiū. Vis dar yra daug abejonių dėl biurokratinių ir administracinių procedūrų, kurios yra susijusios su lėšų panaudojimu iš struktūrinių fondų. Eurobarometro duomenis rodo, kad piliečių pasitikėjimas uh, Europos Sąjunga labai sumažėjo. 70 procentų piliečių įvardina korupciją kaip vieną iš didžiausių problemų Europos Sąjungos institucijose. Olaf duomenys taip pat rodo, kad e, vis dažniau neteisingai panaudojamos struktūrinių fondų lėšos. Jau nekarta buvo kalbėta apie skaidrumą. Ir čia aš norėčiau pateikti štai kokį klausimą, tikiuosi labai konkretaus atsakymo. Kaip konkrečiai atrodys jūsų bendradarbiavimas su OLAF? kokie yra komisijos planai dėl ES prokuratūros steigimo ir taip pat kaip jūs vertinate e, visuomeninės iniciatyvas dėl kovos su korupcija ir sukčiavimu. Dėkoju. Ačiū. Pabandysiu atsakyti trumpai dėl struktūrinių fondų lėšų mes iš tikrųjų esame atsakingi už teisingą lėšų panaudojimą. Negalime savo leisti nuvilti žmonių, prarasti žmonių pasitikėjimą. Iš tikrųjų neturėtumėm visiškai toleruoti jokių sukčiavimo. Mes jau dabar glaudžiai bendradarbiaujame su OLAF, kovodami su sukčiavimais bei jų prevencija. Ir be abejo, mes imsime įvairių priemonių skaidrumui pagerinti. Jau buvo tokių atvejų, kai e, buvo neteisingai panaudojamos lėšos, bet ne, ne visą laiką neteisingas lėšų panaudojimas reiškia sukčiavimą. Man atrodo, kad ES piliečių pasitikėjimas formuojasi ne vien tik tais regioninės politikos sėkmės pagrindu. Uh, Ne viską gali įveikti regioninė politika, bet mm, apie 10 tūkstančių darbo vietų jau buvo sukurta naudojant struktūrinių fondų lėšomis. Tūkstančiai įmonių galėjo pradėti savo veiklą būtent struktūrinių fondų paramos pagrindu. Mes ir ateityje ketiname tęsti tokius veiksmus. Ponas Osa Wagner. Oui. Senjora kandidata. Ačiū. Sako ponas Sosa Wagner. Aš kalbėsiu trumpai, nes neturime laiko. Struktūriniai fondai bei kiti ES fondai. E, daug lėšų iš tų fondų skiriama valstybėms narėms. Ir tos lėšos skiriamos valstybėms narėms piliečių labui. Ką jūs darysite, kad užtikrintumėte, jog žmonės žinotų, kad tų fondų lėšos yra užimtumo šaltinis. Kaip pasieksime, kad ekonomistai ir žurnalistai paaiškintų žmonėms, kad panaudojant tų fondų lėšas galima sukurti darbo vietas? Apie tai niekada niekas nekalba. Niekas nesupranta, kad Europos institucijos tam dirba, kad tų fondų lėšos turėtų būti skirtos e, darbo vietų kūrimui. Kaip e, išspręsite egzistuojantį nesusipratimą. Kalbu apie vietos valdžios atsakomybę, e, nacionalinės valdžios atsakomybę, Europos, val... Europos institucijų vaidmenį, nes yra daugybė nesupratimo apie visų tų institucijų vaidmenį šitų fondų lėšų administravime. Aš sutinku su jumis. turime taikyti atitinkamų reglamentų nuostatas, panaudojant to, tas fondus ir ne visi regionai e, žino apie supaprastintų taisyklių egzistavimą. Yra patvirtintos bendrijos taisyklės ir mes, mums iki šiol nepavyko veiksmingai pristatyti sanglaudos politikos e, pasiekimų valstybėse narėse. Ir aš sieksiu, kad e, sanglaudos politika, e, kad jos duodama nauda būtų kiek įmanoma apčiopiamesnė. Pastaraisiais metais, e, panaudojant to fondo lėšas, buvo sukurta daugybė darbo vietų, nutiesta 2000 km geležinkelių es valstybėse narėse. 25 tūkstančiai kilometrų e, kelių buvo sutvarkyta, panaudojant tas lėšas, e, užtikrintas interneto ryšys 5 milijonams e, Europos piliečių, taip pat daugiau nei 2 milijonams Europos gyventojų užtikrinta galimybė, galimybė naudotis geriamų vandeniu. Turėtumėme kiekvieną dieną prisiminti šiuos skaičius, kad žmonės suvoktų sanglaudos politikos poveikį. Žmonės tiesiog naudojasi to, to, tą visą naudą, tomis teikimomis galimybėmis, nesuvokdami, kad būtent Europos politika jiems suteikia šias galimybės ir kad Europos fondų lėšos tai suteikia. Ponas Bostinaro. Mėla Korina našus energijos panaudojimas yra tiesiausias kelias spręsti energinio saugumo problemas, priklausomybę nuo išorės tiekėjo, taip pat at, peržiūrint santykius su Rusija, atsižvelgiant į ES e, sprendimus, iš naujo apibriežti strategiją, ES energetinę strategiją. E, sanglaudos fondai bei e, regionų plėtros komiteto dėka mes užsitikrinome didesnį e, energijos politikos matomumą ir taip pat reikia akcentuoti e, prieigos prie tų fondų galimybę ir tų fondų svarbą. Vis daugiau žmonių gali naudotis šiais ištekliais ir daryti tai išmintingiau. Ką, kokiu priemonė rengėtės imtis, kad sanglaudos priemonių paketas eitų tuo pačiu keliu ir papildytų energetikos politikos priemonės. Noriu pasveikinti regionų politikos komitetą, kuris yra labai svarbus regionų plėtroje ir uh, energijos, našaus energijos naudojimo užtikrinime. Bendrai svarbus yra įgyvendinant Europos energijos politiką. Ir pagal dabartinę daugiametę finansavimo programą 38 milijardai eurų bent bus skirta energijos našumui, taip pat išilnam efektą sukeliančių dujų mažinimui pastatų energiniam našumui, atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Uh, geostrateginėje mm, perspektyvoje svarbu investuoti į e, naujų energijos šaltinių atsiradimą, taip pat į atsinaujinančias energijos šaltinius, taip pat reikia akcentuoti energijos saugumą. Panas Seller, ačiū pirmininkė. Vienas iš ES pasiekimų yra tas, kad žmonės gali laisvai kirsti sienas keliaudami, bet kalbėdami apie pasienio regionų bendradarbiavimą, tai turime pripažinti, kad čia dar kyla nemažai problemų. Svarbu siekti geriau sujungti ir regionus. Visiškai neseniai buvo patvirtintas teritorinio bendradarbiavimo instrumentas. Kaip jį būtų galima panaudoti, e, siekiant užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp regionų? Dar reikia išspręsti nemažai problemų, įveikti nemažai kliučių. Noriu dar paminėti ir kaiminystės politiką. Uh, Čia tikiuosi jums padės e, jūsų kolega Han. Per ateinančius dviejus metus mes turėsime kovoti už sanglaudos politikos ateitį. Praėjusios kadencijos e, pradžioje atrodė, kad e, sanglaudos politika tarsi band, bus bandama paukoti. Ką jūs darysite, kad sanglaudos politika turėtų ateitį ir po 2020 metų? Dėkoju. Ačiū. Norėčiau padėkoti už jūsų pastabas. Sienos egzistuoja, jas galime kirsti, bet dar skiriasi išsivystimo lygis tarp regionų. Aš manau, kad vis dėlto regionų bendradarbiavimas, teritorinis bendradarbiavimas pasiteisina, turime tikrai sėkmingų pavyzdžių teritorinio bendradarbiavimo projektai ir buvo skirti tam, kad būtų galima įveikti vis dar egzistavusias kliūtis. Tikrai buvo nemažai pasiekta. Norėčiau paminėti vieną pavyzdį. Pasienė tarp Prancūzijos ir Ispanijos e, buvo pastatyta ligoninė, kur gali gydytis abiejų šalių žmonės. Taip pat labai sėkmingai yra bendradarbiaujama tarp Vengrijos ir Rumunijos pasienių, pasienio regionų. Ir būtent čia ir naudojami tarp teritorinio bendradarbiavimo instrumentai. Man atrodo, kad valstybės narės turėtų uh, suteikti daugiau uh, veiksmų laisvės regionams ir vietos institucijoms. Uh, Valstybės narės neturėtų labai kištis į regionų rengiamas programas, nes e, regionai kuo puikiausiai žino, kokios problemos jiems aktualiausios. Gerbiama pirmininkė, noriu pasakyti, e, kad e, kuo puikiausiai žinau, dėl ko yra puolama sanglaudos politika, kodėl ma, norima vis labiau sumažinti sanglaudos politikai skirtas lėšas. Aš darysiu viską, kad sanglaudos politika būtų tęsiama ir po 20 metų, nes ji prisėda prie e, harmoningo ES vystimos ir atneša naudos visą ES. Dėkoju. Toliau ponas Ropė. Ačiū, gerbiamą pirmininkė, gerbiamą paskirtoji kandidatė. Kadangi klausimai šiek tiek kartojasi, tai norėčiau truputį kitų aspektų vieną klausimą E, geras valdymas turi tiesioginį poveikį ES regioninės politikos ar kitų iniciatyvų sėkmiai. Praktika rodo, kad geresnių regioninės politikos pasiekimų galima sulaukti, kai vietos institucijos įsitraukia ES paramos iniciatyvų planavimą ir įgyvendinimą. Norėčiau sužinoti, koks jūsų vaidmuo būtų gerinant regioninį valdymą ir konkrečiai kaip e, ką darysit e, vykdant e, decentralizaciją tikrąją decentralizaciją valstybėse narėse gal galėtumėt pateikti keletą konkrečių pavyzdžių ir konkrečias priemones ačiū într adevăr buna guvernare este esențială și capacitatea geras valdymas yra tikrai esminis dalykas ir administraciniai gebėjimai yra labai svarbu, e, užtikrinant gerą finansų valdymą, o vietos e, valdžios institucijų dalyvavimas yra būtina sąlyga, norint geriau, gerai panaudoti ES fondų lėšas. Yra parengta analitinė studija valdysenos klausimų, taip pat partnerys partnerysčių įgyvendinimo tyrimas. Manau, kad reikia dirbti bent tokia bendrumo dvasia ir valstybės narės turėtų to siekti. Yra šalių, kuriuose e, pasiekta visiška decentralizacija, o kitos valstybės yra išlaikiusios labiau centralizuotą modelį ir e, gyventinamos de, kai kurios programos gyvendinamos decentralizuotai. Reikėtų pasižiūrėti, kaip tai atrodo praktikai. Praktikoje, žinoma, valstybė skiriasi, nes situacija skirtinga. Toliau žodis ponui Nikolsonui. Kalbant apie praktinius aspektus, e, apie tai, kaip viskas atrodo vietoje, daugelis man išreiškė susirūpinimą. E, dėl, turiuomenį tuos, kurie dalyvavo įgyvendinant projektus vietoje, jiems kelia susirūpinimą tai, kad naujos e, programos yra dėgiamos, kad yra e, susidaro programų sluoksniai, tačiau svarbu nepamiršti e, įgyto pagreičio ir taip pat neprarasti to, kas jau pasiekta su kokiais pokyčiais turi, turėtume sieti naujosios komisijos darbą. Yra pono Junkerio pasiūlymų dėl struktūrų. Noriu paklausti, ką darysite, kad užtikrintumėte, jog e, pereimas vyktų kiek įmanomas sklandžiau, kad būtų galima pradėti naujų programų įgyvendinimą bendruomenėse, tuo pat metu užtikrinant, kad nebūtų prarasta tai, kas jau pasiekta, įgyvendintų programų e, nauda. yra iš tiesų nauja komisijos struktūra, kurią pasiūlė ponas Junkeris ir aš glaudžiai bendradarbiavau su tais, kurie atsakingi už struktūrinių fondų valdymą, už investicijas. Regionų direktoratas atsako už sanglaudos fondus ir regioninės plėtros fondą. Bet mes bendradarbiausime su komisijos vicepirmininku ponu Katainen, kad pasiektume geriausių įmanomų rezultatų. Kalbant apie konkrečias e, programas, reiktų užtikrinti, kad 2014-2015 metų laikotarpiu įsibėgėtų naujos programos. Ir manau, kad reikėtų siekti eiti tinkamų kelių, užbaigti programas, kurios įgyvendinamos 2007-2013 e, metų e, programoje sėkmingai ir pradėti naujų programų įgyvendinimą. Thank you. And the next question is from Miss. Ačiū. Toliau klausimą užduoda ponas Abauns. Nesakė. Mhm. Labas rytas, aš čia. Labas rytas, ponia Kretų. Čia, aš čia. Norėčiau pakalbėti apie regioninį tarp valstybinį bendradarbiavimą. Jūs, aišku, e, sieksite jį gilinti, tačiau nėra tam skirtų finansų. Ba, kalbant apie Baskų kraštą, tarp valstybinis pasienio bendradarbiavimas yra kelių šalių bendradarbiavimas, tačiau čia reikia įmikti dar nemažai kliūčių. Tarp valstybinis bendradarbiavimas turėtų būti daug efektyvesnis ir netiek priklausyti nuo centrinės vyriausybės. Buvo paminėta paminėti tos, pa, kitos šalis. Airija, pavyzdžiui, e, kal, buvo kalbėti apie tai, kad galima paskatinti susitaikymą ir tai, kad taip pat e, buvo uh, minėtas Kipras. Ar galite pažadėti, kad bus sukurta Baskų kraštui skirta programa panašaus pobūdžio? Ir ką jūs darysite skatindama tokį pasienio bendradarbiavimą? Nes e, visiškas priklausimas nuo centrinės vyriausybės malonės galbūt nėra pats geriausias dalykas tokiais atvejais. Na, na aš mielai apsilankysiu Basko krašte ir pasižiūrėsiu, pati įsitikinsiu, kokios problemos ten egzistuoja. Tačiau šiuos klausimus reikia spręsti draugę su konkrečiu regionu, dalyvaujant šalies vyriausybei, šiuo atveju Ispanijos vyriausybei. Ir geriausia, kad būtų uh, kad įvyktų diskusijos dėl geriausio, optimaliausio bendradarbiavimo valstybėje. Žinoma, istorija, visų mūsų kraštų istorija palieka savo pėtsakus visose mūsų regionuose ir regionų politikos dėka mes galime greičiau užgydyti kai kurias padarytas žaizdas, nes tie, kurie ilgą laiką priešinosi bendradarbiavimui, šiandien jau yra pasirengę bendradarbiauti savo regionų labui. Pavyzdžiui, Šiaurės Airija yra toks pavyzdys. Manau, kad e, pasienio bendradarbiavimas yra tikrai svarbus. Aš jums, aš su jumis sutinku ir manau, kad reikia palaikyti veiklą. E, bendradarbiavimo, tokio bendradarbiavimo projektus. O jau minėjau, kokie yra tokio bendradarbiavimo pavyzdžiai. Dėkoju. Aš, e, skirtingai nei kiti, stengsiuosi jums padėti ir, ir pateiksiu jums klausimą, kurį jūs labai greitai galėsite atsakyti. Tikiuosi, kad jūs pasakėte taip, galiu tai pažadėti. Aš esu iš rytų Midlendo ir BBC uh, e, uh, e, duomenimis tai yra regionas, kuriame yra daugiausia nekilnojamo turto bet 21 procentų žmonių uždirba mažiau nei 250 svarų per savaitę. Kaip jūs paaiškinsite mano rinkėjams, kaip yra taip, kad ES išleidžia pinigus tam, kad sukurtų, sukurtų da, v, v, personažą, kuris galėtų reklamuoti ES, arba kad yra skiria, skiriama daugiau, beveik 500 tūkstančių eurų tam, kad būtų sukurtas e, da, e, gyvūnų gerovai gerinti skirtas centras. Kaip jūs galėsite, ar galėsite jums pažadėti, kad lėšos nebus švaistomos tokiems uh, e, uh, jokingiems da, dalykams? Be kito ko, aš uh, bus atsakinga ir už tai, kad veiksmingai būtų naudojamos e, visas lėšos, kad e, naudos gavėjai teisingai naudotų tas lėšas. Ir e, jūsų regionas prarado labai daug pramonės ir tam, kad galėtų prie naujų aplinkybių prisitaikyti, jam buvo skirtas finansavimas iš ES. Ir jūs galėtumėte savo piliečiams paaiškinti, kad kad jie taip pat galėtų pasinaudoti e, e, tam tikrų programų lėšomis. Tai yra programos skirtos, pavyzdžiui, prisitakyti prie, da, e, da, prie naujų aplinkybių, tai yra prie gyvenimo be pramonės. Ir buvo patvirtintas naujas reglamentas, ten yra nurodyti aiškus kriterijai ir tikslai, uh, pagal kuriuos ir bus leidžiami viešieji finansai. Ir kaip tik tos taisyklės ir buvo skirtos tam, kad būtų e, nebeš, e, nebūtų švaistamos lėšos. Taip, gal, galbūt e, kartais ES lėšus buvo skirtos tam, kad būtų statomi golfo laukai, aikštelės ar kokios nors, pažiūrėjau, sveika, kokie sveikatingumo centrai. Taip, tai yra nepriimtina. Mes visi norėtume be abejo turėti gerą sporto centrą šalia namų, bet tai nereiškia, kad mes turime skirti ES lėšas tokiam centrui statyti, nes tos lėšos yra reikalingos milijonams darbo neturinčių žmonių. Ir aš esu pasiruošusi atvažiuoti pas jūs ir uh, pabandyti, tam, kad pabandyčiau pakeisti jūsų tokius iš ankstinius nusistatymus ir apskritai, kad e, pabandyčiau kažkaip paneigti Junktinė karalystėje egzistuojančius e, nugastavimus dėl ES lėšų švaistimo. Dėkoju. Toliau klausimą pateiks ponas Auštrevičius. Ačiū pirmininkė, gerbėjau paskirtojo kandidatą. Ekonominės krizės padarinius vis dar jaučiame, matome socialinius ir ekonominius šios krizės padarinius. Mažos ir vidutinės įmonės prarado daugiausia dėl šios krizės, nes e, jos nebegali pasinaudoti finansų srautais, prarado taip pat ir rinkos e, dalis. Europa 2020 turi nemenką finansavimo paketą. Ir aš manau, kad mes turėtume kalbėti apie lėšų e, įsisavinimo mastus. Kokiu priemoniu jūs paimsit tam, kad jūs galėtumėt e, paraginti daugiau investuoti į mažas ir, vidu, paraginti mažas ir vidutinės įmonės daugiau investuoti. Ir ką jūs darėsite tam, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų gauti prieigą prie ES finansavimo. Dėkuoju. Taip, iš tikrųjų, mažos ir vidutinės įmonės yra įmonės, kurios kūrė naujas darbo vietas, kurios e, kūrė ekonominį augimą. Ir nuo 2017-2013 metų daugiau nei 70 milijardų eurų buvo skirta paramai mažoms ir vidutinėms įmonėms. O e, per kitą e, finansavimo laikotarpį yra numatyta padvigubinti šią sumą iki 140 milijardų eurų tos lėšos bus skirstamos pagal veikl, veiklos programas ir be abejo, atsižvelgiant į valstybių narių e, gebėjimus įsisavinimo galimybės. Nes mes nenorime skirti lėšų tiems, kas nesugeba e, jomis pasinaudoti. Taigi tai gebėjimas įsavinti lėšas yra nepaprastai svarbus ir mes rakiname valstybės narės, kuogi glaudžiau bendradarbiausia su mažu ir vidiniu verslu tam, kad galima būtų vietos lygmenių padaryti viską tam, kad privatus sektorius galėtų kuo daugiau prisidėti prie to, kad ES finansavimas būtų kuo labiau įsisavinamas ir geriau panaudojamas. Dėkoju. Dėkoju. Toliau klausimą užduos pane Gerikė. Ponas Gerikė. Ačiū pirmininkė, gerbiama paskartoju komisarė. Nepakankami administraciniai gebėjimai. Jūs įvardėjote šią problemą, bet aš noriu pasakyti, kad biurokratija pastaraisiais metais vis didėja, vis daugiau yra, yra įvairių administracinių taisyklių. Ką jūs darysite, kad būtų mažinama administracinė našta? kokiu konkrečiu veiksmu imsitės? Europos komisija, valstybės narės e, ir regionai turėtų labiau keistis turimą patirtimį. Ką jūs kaip komisarė darysite, kad būtų e, pagerinti tokie informacijos mainai? Taip pat, kaip Jūs manote, kokiu galima rasti alternatyvių sprendimų siekiant uh, Um, pagerinti situaciją tarp Bosnijos, Hercegovinos ir Kroatijos tame regione. Taip pat ir siekiant užtikrinti ryšį tarp Kroatijos ir vienos iš Kroatijos salų. Dėkoju. Na, man atrodo, kad biurokratija jau labai smarkiai sumažina tas reglamentas, prie kurio patvirtinimo prisidėjo Europos parlamentas. Uh, Aš nemanau, kad Europos komisija turėtų supaprastinti reglamentus. Kaip jau sakiau anksčiau, yra daug šalių, kurios numato, kad, tarkim, pažiūrėjau, reikia gauti keturis parašus, norint patvirtinti programą dėl e, struktūrinių fondų lėšų panaudojimo. Yra ir tokių šalių, kur reikia 40 parašų. E, Taigi, viena vertus e, reikia siekti supaprastimo, bet antra vertus e, reikėtų užtikrinti ir pakankamą kontrolę. Vieni iš mūsų prašo viską supaprastinti, supaprastinti procedūras, o kiti siekia, kad būtų sugriežtinta kontrolė dėl lėšų panaudojimo. Aš suprantu abi šias pozicijas. Mes turėtumėm palengvinti gyvenimą finansavimo gavėjams, bet antra vertus turime labai griežtai stebėti, kaip lėšos panaudojamos. Taigi, nenuvertinkite, e, koks vaidmuo tenka keitimusi patirtimi. Tikrai ne visos šalis e, e, turi pakankamai patirties, reikėtų keistis tarpusavį patirtimi, e, kaip geriau panaudoti struktūrinių fondų lėšas. Apie tai e, kalbėjo ir ponas Van Nisteliroj. Nisteliroj, atsiprašau. Ir aš savęs e, paklausiau už tai, ko, kaip būtų galima sumažinti tam tikras kliūtis. Supratau, kad yra tokių regionų, kurie gali pritraukti e, daug turistų, užsimti agroturizmu. Ne visi regionai gali tapti naujaisiais silikono slėniais, bet kiekvienas regionas turi savo specifiką, turi savo privalumus ir reikia tiesiogiai bendrauti su vietos institucijomis tose regionuose. Net ir skurdžiausiose regionuose yra ir mokyklų, ir universitetų, e, viešųjų įstaigų. Su jų atstovais reikia kalbėti, e, išsiaiškinti, kas jiems svarbiausia. E, Cuika Rumunijoje, Feta Graikijoje. Visi regionai turi kažkokiu tai specifiniu ypatumu. Mes turime informuoti valstybės narės ir regionus apie tai, ką jie gali padaryti geriau. Kaip jau sakiau, tikrai reikia išnaudoti optimaliai struktūrinių fondų lėšas, atsižvelgiant į regionų privalumus. Kiekvienas regionas turi kažkokių tai privalumų. Dėkoju. Na, o dabar paskutinis klausimas, kurį pateiks ponia Vanna. Ačiū. Mano paskutinis klausimas yra susijęs su klimato apsauga ir ekologinių aspektų integravimu į ekonomiką. Liepos mėnesį komisija paskelbė pranešimą apie žalėją ekonomiką. Ten yra nurodoma, kokie didžiulį poveikį turi investicijos, e, kuriant naujas ekologiškas darbo vietas Na ir čia labai svarbus vaidmuo tenka ir struktūriniams fondams. Man atrodo, kad jeigu ateityje Europa nori e, veikti veiksmingai, reikia daugiau dėmesio skirti žaliai ekonomikai. Ką Jūs ketinate daryti, siekdama sustiprinti žaliai ekonomiką, panaudodama struktūrinių fondų lėšas? Mulțumesc foarte mult, într-adevăr. Dėkoju. Norėčiau padėkoti už šį klausimą. Kalbant apie naują programavimo laikotarpį 14-20 metams, tai taip iš tikrųjų e, e, yra atsižvelgta ir ekologinį aspektą. Aš jau anksčiau sakiau, kad 38 milijardai eurų bus panaudoti energetinio veiksmingumo srityje. Tai yra susiję ir su ekologiniais poreikiais, apie kuriuos jūs kalbėjote. Jūs atstovaujate žaliųjų frakciją ir aš suprantu, kad jūs itin domina jūsų iškeltas klausimas. Aš pritariu, kad tai svarbus klausimas, nes jis susijęs ir su kasdieniniu e, piliečių gyvenimu. Taip pat e, svarbu kalbėti ne vien tik tais apie aplinką, aplinkos poveikį žmonių sveikatai, mūsų vaikams, bet ir taip pat reikia nepamiršti to, kad dėl ekologinių aspektų yra sukūriamos naujos darbo vietos.